Bună dimineața! Bună dimineața! Declar ședința Comisiei PETI deschisă. Ponai, pradedame peticijų komiteto posėdį. Pone Matoni, komiteto pirmininkė atsiprašo, negali dalyvauti, nes turi kitų įsipareigojimų. Noriu patikslinti, kad Austrijos parlamento uh, delegacija turės sustikimą su ponė Matsonė ir kitais e, komiteto nariais truputį vėliau. Dabar dėl darbo tvarkės yra pasiūlyta pakeitimų dėl 15 darbo tvarkės punkto, peticija 791-2008. Šitas klausimas nebus svarstamas peticijos autoriaus e, prašymu. arba 14 arba 28 lapkričio jūrių komitete bus nagrinėjama šita peticija. O e, jeigu nebūtų kitų e, pasiūlymų dėl darbo tvarkės, tai darbo tvarkė galim laikyti patvirtintą. Toliau aštuntas darbo tvarkės e, punktas, peticija 385-2011 dėl statybos projekto Viklau grafystės teritorijoje, ponė Makmanus, paskui 13 punktas, peticija 125-2011 dėl teismo išvadų dėl Itavija lėktuvo DC katastrofos Ustikoje. Toliau 14 e, punktas, peticija 1347-2011 dėl teisės gauti informaciją apie savo tėvo suėmimą ir mirties bausmės jame vykdymą per Ispanijos pilietinį karą. 16 punktas, peticija 1032-2010 dėl moksleivių iš Europos e, mokyklų diskriminacijos jiems stojant į Ispanijos universitetus. Ponas Manuel Altemir Margelina pateikėjas, 17 peticija 1097-2011 dėl mokymosi pašalpos skirimo Europos patentų biuro darbuotojams, kurią pateikė Niderlandų pilietis Aldertian Dehan, organizacijos Federation de la Fondation Publique Européenne vardu. 18 punktas peticija 1031-2010 dėl Europos valstybių piliečių, kurie nėra Prancūzijos piliečiai, diskriminavimo Prancūzijos švietimo užsienyje agentūrai taikant mokymo įkainius, kurią pateikė Belgijos pilietis Kristof Moens. Peticijos pateikėja atstovaus ponia Karolin Persson, Briuselio parlamentarė. 20 punktas 76-2012 e, pateikėjas negalės dalyvauti, tačiau jisai e, pateikė e, savo pasisakymą raštu. Toliau informacija dėl misijos Italijoje. Šis klausimas bus aptartas 11.30 e, per koordinatorių posėdį. Na, o dabar antras darbo tvarkės punktas - posėdžių protokolo tvirtinimas. Jeigu nėra prieštaravimų, tuomet patvirtiname posėdžių protokolus Liepos 12 ir rugsėjo 19.20 dienų protokolus. Toliau pirmininkės pranešimai dėl peticijų priimtinumo. Sąrašas buvo išplatintas daugiau negu prieš savaitę. Jokių komentarų nebuvo pateikta komiteto narių. Tad e, tos rekomendacijos turi būti laikomos priimtomis. Ketvirtas darbo tvarkės punktas, kiti klausimai. Jeigu komiteto nariai čia turėtų kokiu nors pasiūlymu ar komentaru, prašom, iki šiol nebuvo pateikta jokių pasiūlymų. Puiku, tada pereinam prie pagrindinių darbo tvarkės punktų. Penktas darbo tvarkės punktas nuomonė dėl geresnio ES aplinkos apsaugos priemonių teikiamos naudos užtikrinimo, pasitikėjimo didinimas, geriau informuojant ir sparčiau reaguojant. Envi komitetas yra kompetentingas turinio požiūrių komitetas. Mūsų komitetas pateikė nuomonę Pranešėjas yra kolega Čičester šituo klausimu. Norėčiau dabar jam ir suteikti žodį. Prašom. Uh... Ačiū pirmininkė. Negaliu pažadėti taip uh, greitai apsisukti kaip kad jūs, bet pasistengsiu kaip galėdamas labiau teikiu kolegoms šį nuomonės projektą. Mes bandėme pasiekti kiek galima didesnę pusiausvyrą, tačiau svarbiausia čia yra paminėti pirmąją dalį, kur apžvelgiamos įvairios peticijos, kurias gavome iš aplinkosaugos ryties. Tai yra svarbiausias dalykas, kurį reikėtų pabrėžti. Ir aišku, kaip galėdami labiau stengiamės paremti šių peticijų teikėjus. Kaip turbūt žinote, raginame valstybės narės e, bendradarbiauti. Ir būtų gerai, aišku, jeigu kai kurios valstybės narės bendradarbiautų noriau. Taip pat turiu pasakyti, kad norime pasiekti pusiausvirus tarp ekonomikos ir aplinkosaugos. Norime, kad vietos bendruomenės taip pat turėtų balsą, nusprendžiant dėl tos pusiausviros, nes ji veikia visuomenę, bendruomenę vietos, aplinkų aplinką ir gyvąją gamtą. Taip pat manome, kad valstybių narių piliečiai, valstybių narių gyventojai yra tie, kurie ir turėtų nuspręsti dėl jų gyvenamosios vietos prioritetų. Manome, kad šį principą reikėtų kaip galima dažniau taikyti ir sprendžiant dėl aplinkos klausimų. Taip pat, kiek žinau iš Junknės karalystės patirties, nacionalinės valdžios institucijos e, natūraliai yra linkusios e, visą Europos priemonės dar apipinti nacionalinėmis priemonėmis, kurios nėra populiarios ir kartais net nesažiningai Europą susilaukia dėl to kritikos. Reikia atsižvelgti, jog tokie veiksmai gali paskatinti pasipriešinimą aplinkosaugos priemonėms priimtoms ES lygių. Todėl norime, kad valstybės narės elgtųsi atsargiau, eidamos dar toliau, nei kad reikalauja direktyvos aplinkosaugos rytyje. Penktas punktas. Turbūt aš dėl to susilauksiu klausimų, tai jo čia ir neminėsiu dabar palauksiu tų klausimų. Dėl šeštojo punkto čia sakoma, kad norime aukštų skaidrumo standartų, kad žmonės aiškiai suprastų, ko reikalauja aplinkosaugos teisės aktai. Tai taip pat svarbu e, siekiant e, gauti piliečių pritarimą tokių politikų gyvendinimui. Taip pat e, džiaugiamės, kad vykdomos, vykdomi poveikio aplinkai vertinimai. Ir taip pat čia prašoma užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp ekonomikos tikslų ir aplinkosaugos tikslų. Ir galiausiai raginame Europos komisiją rasti būdų, kaip geriau derinti jos aplinkos bendrą žvinkystės ir bendrą žemės ūkio politiką arba Kitaip tariant, sakome, kad BŽUP ir žuvinkystės politika galėtų būti geriau suderinta su aplinkosaugos politika. Tokiu būdu tai būtų naudinga mūsų kai kurioms žuvų rūšims, taip pat florai ir faunai. Taip pat galiausiai prašome valstybių narių įgyveninti ES aplinkos teisės aktus, aiškiau, paprasčiau ir vartotojų patogiausių būdų. Taigi tokie būtų pasiūlymai, kuriuos turėtume pateikti kolegoms iš aplinkos komiteto. Nežinau, ar jie jiems labai patiks, bet tai jau kitas klausimas. Ačiū, pirmininkė. Vă mulțumesc, domnule Chichester. Acum doresc să invit comisia. Dėkuoju, pane Chichesteriui. Dabar Norėčiau komisijos nariams suteikti, komisijos atstovams suteikti žodį. E, aplinkosaugos direktorato atstovai. For this, for this Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjų šitą pranešimą. Aš sutinku, kad e, dėl pirmosios pastraipos gavote daug skundų, peticijų ir todėl įgyvendinimas yra vienas iš pirmųjų komisijos prioritetų. Taip pat e, prioritetas yra biologinė įvairovė ir efektyvumas. E, ką mes komunikate įtraukiame? Tai yra e, priemonės, kurios padėtų valstybėms narėms teisės aktus lengviau įgyvendinti. Ne, problema yra ta, kad e, buvo siekiama rasti sprendimų valstybių narių a, a, lygmenių, tačiau nieko nepavyko padaryti, todėl jie kreipėsi į mus. A, Taigi mūsų pasiūlytame komunikate siūloma daug, pateikti daugiau informacijos žmonėms, kad jie žinotų, kokios jūs teisės ir kokia situacija aplinkoje. Taip pat sukurti mechanizmą geriau reaguoti. E, mes e, taip pat e, įdėksime patikrinimo mechanizmą, kad būtų užtikrintas teisingumas. Taigi dabar mes šituo dokumentu siekiame įgyvendinti dabartinius aplinkosaugos teisės aktus, taip pat labai svarbus yra poveikio įvertinimas. Ir taip pat, ką norėčiau e, pabrėžti, tai yra sąsaja su vietos e, lygmens bendruomenėmis. E, regionų komitetas yra parengęs komunikatą ir būtent tai, ką turi daryti komisijos ir valstybės narė, komisija ir valstybės narės, tai yra įtraukti vietos bendruomenės. E, čia kalbame apie partnerystę susitarimus su valstybėmis narėmis ir vietos bendruomenėmis. Ačiū už gerą pranešimą. Vă mulțumesc și eu, având în vedere că acum se... Dėkuoju. Kadangi šis dokumentas nagrinėjamas pirmą kartą, norėčiau suteikti žodį poniai Aukin, kuri nori pateikti komentarų. Uh, ne, aš Sandrin Berė yra atsakinga, tačiau jos nėra uh, šiame komitete ir uh, mes nesame įprasinis komitetas, jos nėra, jinai kažkur kitur, mes visada nuo to kenčiame. Taigi, porą žodžių jos vardu. Aš visiškai sutinku su vienas 6 ir 8. 1, 6, 8 ir 9 pastraipos man visiškai tinka. Jūs sakėte, kad yra išlaikyta pusiausvyra. Tačiau jeigu pusiausvyra nebūtų buvusi išlaikyta, tai man būtų įdomu, kaip ta, tas pranešimas būtų atrodęs. Aš manau, kad būtent Greenpeace turėtų tarti paskutinį žodį visuose aplinkosaugos klausimuose. Uh, Manau, kad man susidaro jausmas, jog mes tarytum kūrėme ne Europos lygmenių teisės aktus aplinkosaugai. E, tai turi būti pritaikyta vietos bendruomenėms. Man buvo labai malonu pamatyti pastraipą apie žuvininkystę ir žemės ūkį. Tačiau jeigu uh, koordinuoti reiškia viską palikti vietos bendruomenėms, tai žinote, kas atsitiks. Danijoje vyksta didžiulė kova. Ūkininkai, ūkininkams tikrai e, nesvarbu, kad mes e, e, e verčiame, paverčiame mūsų nuostabę šalį į, šalį į žalę. E, iš, iš žalios į geltoną dykumą. Jie tiesiog nežino, kaip e, iš tiesų reikia apsaugoti tą aplinką. Danijoje ir situacija yra tikrai e, apgailėtina. Ir nemanau, kad mes turė, e, turėtume e, leisti ūkininkams spręsti apie aplinkosaugos klausimus. Kai peticijas teikiantis asmenys kreipiasi į mus, jie nori Europos lygmens, kad būtų išlaikyta sveika aplinka. Sandrin buvo labai teigiamai nusiteikusi, nes ji žinojo, kad jūs darysite visą, ką galima, norėdami išlaikyti pusiausvyrą. Ponulė Jera Vitskuvantulė. Dėkuoju, poniai Auken. Ponas jam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbu šešėlinio pranešėjo vardu. Jisai dabar negali dalyvauti. Tiesą pasakius, šio pranešimo pagrindinis principas mums yra priimtinas. Aš turiu komentarų dėl kai kurių dalių, dėl ketvirtos dalies. Šiaip e, mums nekyla esminių problemų dėl e, šių nuostatų. Na, turime nepamiršti, kad e, kai kurie aspektai gali turėti neigiamų pasiekmių, nes e, aplinkosauga, nes aplinkosaugos klausimai nesibaigia ties valstybių sienomis. Nes jeigu iškyla kokiu taršos problemų upėje, upė teka į kitos valstybės teritoriją. Tad mes čia turime galvoti apie vienodą standartų taikymą visoje ES teritorijoje. Aišku, turime galvoti taip pat apie piliečių pasitikėjimą ir tam reikia numatyti daugiau informacijos pateikiamos piliečiams. Ir kuomet mes aiškiai išaiškinsime teisėkuros tikslus piliečiams, tuomet galbūt ir peticijų bus mažiau ir kuomet bus realiai keičiamas informacija įvairiais lygmenimis priimant sprendimus, tuomet tas procesas bus optimalesnis. Mano frakcija norėtų pateikti kai, kuriuos, e, kai kurių pakeitimų. Mes bandysime geriau suformuluoti nuostatas dėl keitimas informaciją tarp valstybių narių ir pateiksim atitinkamų pakeitimų. Pavyzdžiui, turiu galvoje keitimasi informacija tarp Vokietijos ir Čekijos Respublikos. Kol kas yra keičiamasi informacija, tačiau nėra pakankamai skaidrus tas procesas. procesas. Tuo tarpu e, informacija turi būti e, pakankamai prieinama ir turi būti užtikrinamas skaidrumas. Valstybės narės turi turėti galimybę keistis informaciją ir tai turi apimti ir vietinį, ir regioninį lygmenis. Ir kitas informacijos rautas, kuris turi būti e, apibūdintas šitame pranešime, yra susijęs su klausimais pateikiamais e, komisijai. O paskui komisija pateikia atsakymus valstybėms e, narėms. Tačiau regionų atstovai gali čia kelti kai kurių e, problemų. Mes bandėm kai kurios dalykus patikrinti, kuomet buvo pateikta peticija dėl vėjo malūnų Mano kolega Čekas paklausė tų asmenų, kurie buvo susijęs su tomis problemomis, e, ar, ar, ar e, buvo įmanoma organizuoti diskusiją tais e, klausimais. Nes komisija šiame kontekste kreipiasi į valstybės narės, o ne į asmenys. Ir komisija pateikia tos klausimus, kurie ją domina. Aišku, visi šitie dalykai yra būtini, tačiau vis dėlto e, turi būti pirmiausiai apklausiami tie asmenys, kurie yra susiję su peticijos turiniu. Aišku, į valstybės narės taip pat turi būti kreipiamasi tais atvejais, kuomet tos peticijos paliečia valstybių narių e, interesus, bet turi būti bandoma E, rasti problemų sprendimą bendraujant su visų pirma tais asmenėmis, kurie tiesiogiai susiję su tais klausimais. Toliau penktas e, punktas, nežinau, ar čia iškyla vertimo problemų. Čia kalbama apie būtinybę energetikos naujus gebėjimus plėtoti ES, taip pat kalbama apie poveikį, tačiau nežinau, ar čia viskas tinkamai suformuluota. Nes e, čia kalbama taip pat apie kraštovaizdžio atkūrimą ir ne viskas čia yra aišku. Čia kalbama apie prioritetą geram kraštovaizdžiui po gamybiniu etapu. Tai nėra iki galo aišku. Šiaip 95 e, procentais mes pritarėme e, pasiūlymui, bet vis dėlto Yra kai kurių dalykų, kuriuos reikėtų patikslinti. Tikrai mums reikia šio pranešimo ir turim visų pirma galvoti apie didesnį skaidrumą. Ponas Buštinaru. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mili kolegos. Šis pranešimas yra labai svarbus, nes jisai apima tuos aspektus, su kuriais mes susidurime dirbdami kasdien komitete, kaip kad sakė kolega. Visų pirma, konstatuojame, jog mums būtina vienodo visų taisyklių ir reikalavimų suvokimo, nes antraip, kuomet tie dalykai yra išaiškinami skirtingai, kyla įvairiausių nesutarimų, konfliktų, ne tik tai tarp valstybių narių, bet ir įvairiuose sprendimo prieimimo etapuose ir įvairiais lygmenimis. Kita vertus, kuomet valstybės e, narės e, susiduria su tarp e, valstybiniais projektais aplinkosaugos srityje ir kuomet tie dalykai nevienodai suprantami, kyla daug problemų. Todėl reikia vieningo išaiškinimo. Naujoji aplinkosaugos direktyva, kurią rengia aplinkosaugos generalinis direktoratas, turi būtinai apimti tuos pagrindinius aspektus. Tai yra bendro išaiškinimo principus, bendrą mechanizmą, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms narėms ir ginčių sprendimo taisyklės priimtinas, toliau reagavimo laikas įgyvendinimo terminai, šitie dalykai taip pat turi būti suvienodinti. Arba, pavyzdžiui, kitas dalykas vienos oro uosto E, plėtra, mes e, netrukus nagrinėsim ir šį klausimą. Komet bus išspręsti šitie klausimai, iš tikrųjų daug e, mažiau bus problemų. Nes, sakykime, prisiminkim, kaip dėl e, pakrančių įstatymo buvo kilę problemų dėl to, kad komisija labai kritikavo kai kurios regionus ar kai kurias e, valstybės. Galbūt e, nuo 14 metų, esant naujam biudžetui, naujoms finansinėms perspektyvams, kitoje parlamento kadencijoje ir kitoje Europos komisijoje galbūt reikėtų dėti daugiau pastangų, kad šios srities stebėsenos e, mechanizmas būtų veiksmingesnis. Ir turime taip pat pasimokyti iš e, praeities klaidų. Norėčiau padėkoti kolegai Čičester už pateiktą nuomonę. Mūsų frakcija taip pat pateiks pakeitimų. Bet e, aš manau, kad šios nuomonės pagrindas iš tikrųjų yra labai racionalus ir e, mes jį remiame. Dėkuoju ponui Baštinaru. Na, o dabar žodis ponui Breikland e, komisijos atstovui. Galbūt jisai nori reaguoti į tai, kas buvo pasakyta, ar ne vis dėlto. Atrodo, kad ne. Tuomet žodis vėl ponui Čičester e, apibendrinimui. Čia. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai ir kolegoms už jų konstruktyves pastabas. Turiu pripažinti, kad būčiau sunerimęs, jeigu poniai Aukin viskas būtų tikę. Tačiau esu dėkingas už jos išsakytus, išsakytą pritarimą bent kai kurioms dalims. Tačiau man atrodo, kad jis susidarė šiek tiek neteisingą įspūdį. Aš nebandau e, paraginti visiškai atsisakyti ar apeiti bendrijos teisės aktų, tačiau noriu noriu padėti vietos bendruomenėms priimti tuos teisės aktus, kurie, kurie tiesiogiai juos įtakoja. Ir todėl nemanau, kad šie du tikslai būtų tarpusavėje nesuderinti. Aš nesakiau, kad jau pasiekta pusiausvėra tarp ekonominių ir aplinkosaugos poreikių. Aš tik sakiau, kad reikia jos siekti. Pone Jar, ačiū už jūsų pastabas drįščiau pasakyti, kad jomis šiek tiek labiau džiaugiuosi nei ponios Aukin pastabomis. Man ypač patiko jūsų pasiūlymas dėl pavadinimo - daugiau pasitikėjimo per įgyvendinimą. Mes bet kuriuo atveju tik rengiame nuomonę, taigi dėl pavadinimo spręsti negalime. Taip pat Jis pastebėjo, kad reikėtų paskatinti valstybės narės geriau keistis informaciją. Manau, kad svarbi ši pastaba, pabandysiu ją in inkorporuoti į tekstą. Kai dėl penktos dalies, jis skirta mums priminti, kad mums reikia daug energijos šaltinių ir reikia plėtoti naujus pajėgumus kad kai uždaromos senosios jėgainės, ar tai būtų brandolinės ar hidroelektrinės. Naujai pajėgumai, pavyzdžiui, vėjo jėgainės ar saulės baterijos, tačiau taip pat ir branduolinės e, jėgainės ir e, skalūnų dujos visa tai vis tiek įtakoja aplinką. Ir čia mes iš tikrųjų raginame ES ir valstybės narės teikti prioritetą e, kraštovaiščio neniokojant tiems energijos šaltiniams. Manome, kad tai yra labai svarbu kad, kad, pas, kad, kad ankstesnių jėgainių vietos būt, paskui būtų paverstos žaliomis pievomis. Taip pat pasižymėjau jūsų kolega pastabą dėl vienodo įvairiausių taisyklių interpretavimo. Taigi ačiū visiems kolegoms. Pirmininkė, žinau, kad pakeitimų teikimo data yra kita savaitė, 13 lapkričio diena. Taigi lauksiu, lauksiu tų jūsų pakeitimų. Ačiū. Doamna Auken, aveți cuvântul. Pane Auken. Just, I think that when you... Manau, kad kai jūs sakote, kad reikia pusiausvyros tarp ekonomikos ir aplinkos, tai priklauso nuo to, kiek trumparegiai būsite ekonomikos srityje. Aš esu penkių anūkų močiutė ir todėl e, žvelgiu šiek tiek toliau. Man atrodo, kad mano anūkams ir jų anūkams e, reikia užtikrinti ir geras ekonominės sąlygas. Taigi reikia žvelgti toliau į ateitį. Ačiū. Pone Jar, žodis jums. Unser Berichterstatter versucht. Mūsų pranešėjas pasistengia rasti pusiausvyrą čia, tačiau aš manau, kad e, tolesnė e, karta turi teisę ir į aplinką, ir į ekonominę plėtrą bei gerovę. Ir e, tai suderinti yra mūsų atsakomybė ir ES atsakomybė. Ir manau, kad ES eina tuo keliu. Reikia šitą pusiausvyrą pabrėžti ir neteisinga būtų pasakyti, kad e, mes nepa, nesutiksime jokių kliūčių. E, jeigu bus pabrėžiami vieni dalykai, tai mes išdarkysime tą pusiausvyrą. Ja reikia išlaikyti, todėl labai svarbu, kad kovotume už tai, jog Europoje būtų vieninga aplinkosaugos teisė ir kova dėl aplinkosaugos teisės turi būti E, ne tik Bruselėje, bet ir namuose. Ir e, kai Europa išleidžia direktyvus ir e, direktyvas ir reglamentus, tai reiškia ne tai, kad mes tengiamės viską komplikuoti, o taip mano mūsų piliečiai ir dėl visko kaltina Briuselį. Mes kūrėme trans valstyb, tarp valstybinius teisės aktus. Ir piliečiai komunikuoja tarpusavėje. Jie sako, kas yra. E, ta pati Europa kūrė skirtingas teisės, e, skirtingus aktus skirtingose upės krantuose ir e, jie tai kritikuoja. Na ir todėl aš manau, kad šitas pranešimas yra gerai subalansuotas. Kolegos iš aplinkosaugos uh, komiteto mano taip pat. Ir ši, šita, šitas pranešimas taip pat turi būti aptartas peticijų komitete labai smarkiai. Ir mes matome iš tų peticijų, kurias gauname, kad yra skundžia, skundžiama dėl to, jog trūksta informacijos per mažai yra keičiamas informacija. Todėl aš visiškai pritariu pranešėjui. Čia šesterį. Uh, Man iš tikrųjų nepatinka tie kaltinimai trumparegiškumu. Aš esu trumparegiškas ir manau, kad mane diskriminuoja iš tikrųjų nesažininga, taip sakyti, tačiau rimtai šnekant, aš turiu vaikų, dar dėja mūsų ne, neapdovanojo Dievas anukais, tačiau mes su žmona labai laukiame tų anukų, <laughs> bent jau labai kantriai laukiame mano atveju. Na, gėdikitės. Uh, Na, o rimtai turėčiau pasakyti, ar jūs nemanote, kad e, jūs dabar e, galvojate apie ateities kartų monopolį? E, visi juk mes savotiškai rūpiname savo vaikais ir anūkais kaip palikuonėmis, tik tai skirtingai žiūrime į tai, kaip užtikrinsime jų ateitį. Todėl mes turėtume sutarti, kad mūsų nuomonės kai kuriais klausimais gali skirtis. Doresc să vă reamintesc și... Pasakyta ne, ne į mikrofoną. Norėčiau Jums priminti, kad pakeitimų pateikimo data yra lapkričio 13, o balsuojama komitete bus gruodžio 3. Dabar periname prie kito pranešimo, tai yra pranešimas dėl Europos ombudsmeno specialiosios ataskaitos, susijusios su atliktų skundo numeris 259-2010 metų prieš Europos komisiją dėl vienos oro uosto plėtros e, tyrimų. Pranešėja e, ponė Auken, mes aptarsime šitą punktą ir mes e, turime Austrų peticijų, Austrijos peticijų komiteto delegaciją. E, Ir e, čia mes turime tarpusavę šito komiteto e, pirmininką. Man buvo pasakyta, kad visgi šitas toks komitetas um, um, norėtų pasisakyti. Kad pasisakys šitas komitetas vėliau. Pone Auken, norėčiau pirmą keletą žodžių tarti dėl mano pranešimo. Pradinių diskusijų metu surengiau kelis susitikimus su Austrijos valdžios institucijų atstovais. Tačiau ši, šis atvejis labiau labiau tiktų ombudsmeno kompetencijai. Tačiau kasgi iš tikrųjų atsitiko? Plečiant vienos oro uostą, jie e, ne visai atsižvelgia į savo įsipareigojimus. Ir dabar, atsiprašau, plečiant oro uostą buvo atsižvelgta į įsipareigojimus ir taip pat buvo įvertinta anksčiau padaryta žalia. Taigi dabar Austrijoje situacija yra daug geresnė. Tai paminėjau ir susitikdama su ombudsmenu. Iš mano pranešimo matote, kad yra keli svarbus punktai. Pirma, į konstatuojamoje dalyje, kur pabrėžiame, kaip svarbu, kad valstybės narės atsižvelgtų į šią situaciją tinkamų laikų. Čia norima pasakyti, kad jeigu bandoma nusigręžti ar ignoruoti poveikio aplinkai vertinimą, paskui galite atsidurti labai nepalankioje situacijoje. Ir man atrodo, kad atviras įvertinimas yra labai sudėtingas darbo metodas. Ir nežinau, ar gerai, kad komisija leido tai daryti ekspost, atsiprašau, įvertinimą. Nes ekspost šiuo atveju prilygo e, postmortem skrodimui. Ir man labai įdomus yra dešimtasis punktas, kuriame kalbama apie susitikimą su ombudsmenu. Galima, aišku, ginčytis, ar teisiškai tai yra pagrysta kai sakome, kad valstybė narė privalo užtikrinti nepriklausomą poveikio aplinkai vertinimą. Austrijoje transporto ministerija buvo atsakinga už oro uosto plėtrą ir taip pat atliko vertinimą. Taigi toks vertinimas tikrai nebuvo nepriklausomas. Iš komisijos išgirdau, kad nuo valstybių narių priklauso, kaip jos nuspręs įgyvendinti šias taisyklės. Ir teisiškai tai yra pilkoji zona, aišku, tačiau apskritai ES teisės aktuose yra tam tikrų reikalavimų, kur, kur, kuriuos reikia, kurių reikia paisyti. Jie numatyti gerojo administravimo hartijoje ir įvairiose kitose dokumentuose. Ten sakoma, kad e, tokios, tokiuose įvertinimuose reikia laikytis nešališkumo principo ir Austrijoje, manau, tiesiog pritrūko vaizduotės jiems. Jiems jie tiesiog nesugalvojo paprašyti aplinkos ministerijos atlikti e, poveikio aplinkai vertinimą, kad būtų užtikrinta, jog transporto ministerijos sprendimus būtų galėję įvertinti ir aplinkos specialistai iš aplinkos ministerijos. Taip pat e, čia yra ir kritika komisijai, kad jie to aiškiau nenurodė. Norėčiau ateityje paskatinti Austriją praturtinti savo vaizduotę ir atsižvelgti taip pat ir į piliečių būkštavimus. Todėl įterpėme ir šią kritišką pastabą į pranešimą. Taip pat palaikome ombudsmeną, kuris taip pat išsakė kritiką komisijai. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad po susitikimų, taip pat ir su komisijos atstovai, susidariau įspūdį, kad einama tinkama linkme. Dabar nėra priežasties dvėjoti ar nusivilti. Man atrodo, kad ateityje komisija mums pateiks geresnių priemonių. Ir čia norėčiau paminėti direktyvą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tai yra viena svarbiausių direktyvų, kai kalbame apie aplinkos teisės aktų įgyvendinimą. Ir būtent šioje vietoje taip pat reikia pagalvoti apie gerojo administravimo principą, kad mūsų piliečiai jaustų, jog jų niekas nebando kaip nors apgauti. Mes turime užtikrinti skaidrumą ir numatyti galimybę pasinaudoti teisinėmis priemonėmis. Taip pat Reikia nepamiršti Arhuso konvencijos dėl piliečių dalyvavimo ir piliečių teisių. Ir jeigu viso to paisysime, tuomet nebeprireiks atlikti ekspaust vertinimo, arba bent jau jeigu ir reikės, tai jie netrodys kaip lavono skrodimas. Continuare dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Breitland. Dėkuoju, ponia Jaukin. Dabar žodis ponui Breikland komisijos vardu. Thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėdamas apie šią pranešimą, aš pavartosiu tą patį numatyti terminą. Jis, jame išlaikyta pusiausvyrą. Ne visiškai mes sutinkame su dešimtu punktu, mes manome, kad tai yra diskusijos esmė. Jeigu prisimenate, kai čia atvyko ombudsmenas, jis e, sakė, kaip ir jūs, kad norėtų, jog komisija e, būtų inovatariškesnė ir e, turėtų desnę vaizduotę. Kaip pasakyta, penktame punkte mes iki šiol manome, jog mūsų vaizduotė buvo apsi, apribota tuo metiniu įstatymu. Negali galėjome išplėsti savo vaizduotės. Aišku, galite ir nesutikti su tuo. E, e, reikia e, remtis interesų konfliktų nebuvimų ir teisingumo teisė. Ir taip pat reikia remtis ir e, aplinko, e, aplinkosaugos e, poveikio įvertinimo direktyva. Turėjome siekti išspręsti interesų konfliktus, remtis poveikio įvertinimu, stebėti teikiamą pagalbą. Aš manau, kad komitetas įgyjo daug patirties ir manau, kad jūs atliekate labai svarbu vaidmenį peržiūrint aplinkosaugos poveikio įvertinimo direktyvą. Kaip E, kaip e, jūs sakėte, aštuntajame e, punkte, jūs gerinsite darbinius santykius, darbinius metodus ir taip pat komunikavimą su ombudsmenu bei peticijas teikiančiais asmenimis. Aš dar kartą pakartosiu, man šis pranešimas atrodo labai subalansuotas. Martinės Martinės apie skubantą. Gracias. Gracias. Dėkuoju dabar. Pas Martinės Martinės. Dėkuoju, ponė pirmininkė prisipažįstu, jog mane asmeniškai labai sudomino ponios Auken pranešimas. Man atrodo, jog jisai yra puikiai parengtas. Man atrodo, jog tai iš tikrųjų yra be galo turiningas dokumentas, tiek e, kalbant apie principus, kuriais jisai remiasi, tiek apie kitus aspektus. Vienas ruosto tema, man atrodo, jau yra praeities dalykas. Dabar iš esmės mes diskutuojame apie tai, kaip galime patobulinti institucijų funkcionavimą ir, pa, ir optimizuoti santykius tarp institucijų. Pavyzdžiui, tarp e, mūsų komiteto ir e, Europos ombudsmeno ir Europos komisijos. Tuo požiūriu aš manau, kad e, šis dokumentas iš tikrųjų yra tinkamas ir gali būti naudojamas ir, ir, ir kitiems atvejams. Buvo minima, minim, minimos Austrijos institucijos ir buvo sakoma, kad jums trūksta vaizduotės ir kūrybingumo, bet e, man atrodo, kad e, mes e, šiame komitete kartais nagrinėjom tokius truputį metafizinius dalykus, kuriuos labai sunku konkrečiai išmatuoti. Man atrodo, jog e, svarbiausias dalykas, apie kurį čia sukasi kalba, yra išaiškinimas nuostatų. Pavyzdžiui, blogo administravimo savokos išaiškinimas, išsiaiškinant to pačiu, kas yra geras administravimas. Ir išsiaiškinant taip pat, kas gali priimti sprendimą šituo klausimu. Pone Auken, uh, sakė, jog aiškinantis, ar blogai ar gerai buvo administruojama, turi būti kreipiamasi į nepriklausomas struktūras, tačiau galbūt pačios e, institucijos gali pateikti išaiškinimą šitų e, dalykų. Aišku, kad e, blogo administravimo savoka nėra pakankamai gerai apibriešta. E, įvairiose dokumentuose, kuriais mes remiamės. Taip yra galbūt todėl, kad nelabai ir įmanoma gerai apibriežti šią savoką. Blogas administravimas yra interpretuojamas labai įvairiai. Ir e, galiausiai nukentėję asmenys pateikia savo interpretavimą šios savokos interpreta, interpretavimą. Tad e, mes turim galvoti apie tai ir turi, reikia turėti menyje, kad negalim labai tiksliai apibriežti šitos e, savokos ir galbūt mums nepavyks e, niekuomet apimti visų įmanomų aspektų susijusių su šios ryties problemomis. Na, O dėl kitų dalykų norėčiau pasakyti štai, ką sveikinu ponę Aukin, parengus puikų pranešimą. Manau, kad tai labai subalansuotas pranešimas ir manau, kad e, šis dokumentas yra puikus pagrindas, kurio galėsime remtis nagrinėdami konkrečius atvejus ir, ir į bendrą pabudžio klausimus, pavyzdžiui, e, nagrinėdami mūsų komiteto e, klausimus susijusius su mūsų komiteto santykiais, su, su kitomis e, institucijomis. Manau, kad e, šis e, pranešimas rodo, jog mūsų pozicija yra konstruktyvi ir jog mes galėsim toliau daryti pažangą. Kartais man atrodydavo, jog mūsų komitete vyksta tokie gana hermetiški uh, posėdžiai ir nagrinėjom tokius klausimus, kurie yra pernelyg abstraktus, teoriniai. Tačiau čia, e, man atrodo, mes iš tikrųjų žengiam žingsnį į priekį ir e, su šiuo pranešimu mes iš tikrųjų įtvirtinam kai kurios dalykus, kurie padės užtikrinti didesnį veiksmingumą ir uh, E, patenkinti mūsų piliečius. Tad aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes čia įtvirtintas tinkamas požiūris, kuris leiks mums daryti pažangą ir tuo būdu galėsime padaryti mūsų komiteto darbą turiningesnį ir veiksmingesnį ir galėsim tuo būdu atliepti labiau piliečių lūkesčiams. Ponas Buštinaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, ką šiandieną aptarėme, yra ne tik e, Austrijos valdžios institucijų požiūris, bet kalbame apie tą būdą, kuriuo Europos komisija reagavo remiantis e, vietinėmis taisyklėmis. Ombudsmenas pasiūlė giliau e, panagrinėti tuos metodus, pagal kuriuos komisija privalo įgyvendinti egzistuojančias Europos e, taisyklės, būtent aplinkosaugos poveikio vertinimo direktyvą. Iš tiesų, e, Europos komisija pasiūlė sui generis sprendimą. Ekspost uh, aplinkosaugos poveikio įvertinimą. Sui generis e, sprendimas yra gerai, tačiau teisiškai toks instrumentas niekada nesuveikia, nes e, bet, ko, bet kokiame teisme, nesvarbu kokia tai būtų valstybė narė, sui generis sprendimas tampa improvizacija. Teisėjai neprivalo vadovautis sui generis sprendimu. Taigi Europos komisija turėtų veikti remdamasi e, galiojančiais teisės aktais ir kurios, e, kuriomis galėtų remtis, kuriais galėtų remtis ir teismas. Nes e, šiuo atveju mes iš tikrųjų turime pažeidimo procedūrą. Nekarta buvo pabrėžta, Tai pabrėžia tiek ir ponia Aukan gerbiamo pranešėjai, tiek šešėliniai pranešėjai, kurie artimai bendradarbiavo, ieškodami bendro požiūrio į šį klausimą. Taip pat tai pabrėžia kolega Martinės e, kad pranešime yra tinkamai paminėtos tos problemos, kurios turi būti pirmiausia paremtos naujau, naujojų poveikio įvertinimu. Pirmiausia, reikia numatyti laiką, kada turi sureaguoti valstybės narės ir Europos komisija, o čia turime vakumą. Skirtingi e, veikėjai skirtingai įtakoja savo įsipareigojimus labai vaizdingai, labai inovatoriškai ir nuolat sukuria problemų piliečiams, peticijų teikėjams. Mano nuomonė, tai svarbu, kad naujoji direktyva numatytų terminą, per kurį veiksmų turi imtis komisija ir per kurį turi sureaguoti valstybės narės. Antra, akivaizdu, kad ombudsmenas mini interesų konfliktą sunku interpretuoti, kas yra interesų konfliktas, kas ne. Ar tas interesų konfliktas kyla pagal Austrijos teisės aktus ar Europos teisės aktus. Turime išvengti sumaišties, painiavos ir e, klaidų ir naujoji aplinkosaugos e, poveikio vertinimo direktyva turėtų labai aiškiai apibriežti interesų konfliktą. Ir manau, kad ne tik valdžios institucijos turi vengti interesų konflikto, taip pat ir privatus investuotojai, nes būtent jie atlieka poveikio įvertinimą. Ir tada labai rimtai kreipiasi į mus ir sako, mes ją pasidarėme, mes jį pasidarėme tą įvertinimą, tačiau daugeliu atveju jis E, tas įvertinimas yra paliekiamas sąmoningai tam, kad e, paremtų investuotojus, o ne tam, kad būtų apginti aplinkosaugos, bendruomenės, peticijų teikėjų interesai. Todėl naujoji direktyva privalo aiškiai nurodyti, kaip pilietinės visuomenės dalyvavimas būtų, turėtų būti užtikrintas, kaip tai turėtų būti padaryta privaloma, tai turėtų būti daroma nuolat ir jeigu ne, tai remdamasi savo šalies e, patirtimi e, vizitu Bulgarijoje galiu pasakyti, kad kartais valdžios institucijos ar nacionalinės ar vietinės e, įsivaizduoja, e, nu, parodo kažkokį įsivaizduojamą e, skaidrumą ir dalyvavimą, neva paskelbia konkursą internete dėl to projekto, niekas nepasidomi juo ir nebūna jokio dalyvavimo, o visa tai būna labai gerai e, suorganizuota savo draugams ranka ranką plauna ir akivaizdu, kad tada poveikio įvertinimas e, bus teigiamas. Mes turime užtikrinti ateityje, kad visos šitos spragos būtų užpildytos teisinėmis nuostatomis, kiekvienos valdžios institucijos pareigomis, laikytis taisyklių, o ne sui generis teisės aktų. Dar kartą noriu pasveikinti Margaret Aukan pateikus puikų pranešimą, puikų pasiūlymą. Ačiū, Margaret, tau. Ir faktiškai šito pranešimo taisyti nereikia, nereikia kažkokiu mm, bereikalingų uh, pakeitimų, nes tikrai jis kalba apie esmę, išlaikyta pusiausvyrą, yra pasiūlyta, ką reiktų daryti ateityje. Pagrindinis principas yra įstatymas, kuris, e, kuriuo turi būti vadovaujamasi ateityje, o ne remtis praeitį, praeitimi. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Beket. Danke, Vorsitzender. Ich möchte... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau patikslinti, kad tai, kaip dirbo pranešėja, iš tikrųjų, ji iš tikrųjų dirba labai konstruktyviai ir jos darbas yra aukštos kokybės. Būdamas šešėlinių pranešėjų, džiaugiausi vakar sulaukęs pranešimo projekto, dėja dar ne turėjau laiko nuodugniai jį išnagrinėti, tačiau jau galiu pasakyti, kad tai yra subalansuotas pranešimas. Ir kalbant apskritai, jis parodo, kad mes, kaip peticijų komitetas, kaip mes, būdamas peticijų komitetas, apibrėžiame šį atvejį. Man atrodo, reikia dar nustatyti lygius, kuriais dirbome ir lygius, kuriais atlikome įvertinimą. Kadangi mes čia iš esmės nagrinėjame skundą, kurio sulaukėme iš ombudsmeno ir kuris buvo pateiktas komisijai. Ir ombudsmenas čia yra paminėjęs labai konkrečias procedūras. Turime kalbėti apie komunikaciją, apie tolesnio įgyvendinimo stebėjimo procesus. Mes taip pat susidurėme ir su piliečių klausimu. Tai aiškiai matosi šiame pranešime. Tačiau be to turime sugebėti aiškiai numatyti galimas pasiekmes, tai kas yra teisinga ir kas neteisinga. Tai ypač svarbu, jeigu norime išnagrinėti komisijos žengiamus žingsnius, reaguojant į ombudsmeno pastabas. Mes kalbame apie konkrečias komunikacijos klaidas ir nagrinėjame tarp ombudsmeno ir komisijos vykstantį procesą. Tačiau Aišku, kad jokių konkrečių reglamentų ar taisyklių pažeista nebuvo. Mes tiesiog turime suvokti, kad ir piliečiai turi tam tikras teisės ir turime pagalvoti, kokiais funkciniais procesais turi remtis atitinkamos procedūros. Pagrindinis klausimas kylantis šiuo atveju yra, ar komisija įgyvendino savo atsakomybę prieš valstybės narės. jau aiškėja, kad komisija padarė tai, kas buvo įmanoma. Ir jei ignoruosime tą faktą, kad nebuvo labai daug korespondencijos, daugelis, daugelį, daugelį reikalavimų komisija atsižvelgė, juos įgyvendino. Ir kadangi komisija padarė viską, kas tuo atveju buvo įmanoma padaryti, ir jei palyginsime šią situaciją su kitais atvejais nagrinėtais peticijų komitete, tuomet pamatysime, kad čia kalbame apie poveikio aplinką įvertinimą, nors galbūt jis ir nebuvo. Ir, ir jeigu jis nebuvo atliktas pirmą kartą taip, kaip, kaip galima geriau, taip kaip reikėtų, tai vienintelis būdas buvo atlikti ekspost įvertinimą. Todėl buvo pradėtos kitos procedūros, o dabar bus dar viena procedūra. Ji bus dar platesnė ir dabar tai nebus ekspost procedūra, tai reikia pabrėžti. Ji bus atlikta prieš trečiojo kilimo tako statymą. Taip pat reikia panagrinėti, ar valstybė narė įgyvendino savo pareigas Vėlgi matome, kad niekas jokių taisyklių nėra pažeidęs. Pranešimas iš esmės yra tikslus, teisingas ir jei pažvelgsime į pasiekmes, tuomet pamatysime, kad jos bus aktualios ir ateityje. Kai kurie kolegos minėjo, kad ombudsmenas puikiai pasidarbavo, jis paprašė mūsų išnagrinėti šį atvejį. Ir aš manau, kad šiame pranešimo nagrinėjimo etape dėrėtų pripažinti, kad darbas atliktas tikrai puikiai. Ir šiandieną komitete turime labai gerą pranešimą ir reikia tikėtis, kad jam visi pritarsime ir numatysime precedent, sukursime precedentą ateičiai. Ačiū už Jūsų dėmesį. Doamna Ocan, aveți cuvântul. Vreau doar să precizez faptul că au ajuns. Dėkuoju. Aš norėčiau dar patikslinti, jog vienos institucijos atstovai dabar uh, atėjo į salę, o žodis poniai Aukin. Dėkuoju. Dar pridursiu keletą komentarų. Noriu, aišku, visų pirma padėkoti kolegoms, su kuriais uh, labai konstruktyviai bendradarbiavome ir manau, kad ir toliau mums pavyks e, siekti gerų rezultatų. Toliau dėl komisija kalbėjo apie platesnį ar, ar siauresnį išaiškinimą. Man atrodo, jog Nacionalinės teisėkuros institucijos turi tai daryti ir tai darė daugiau nei 20 metų. Kartais, e, kartais preambulė yra kalbama apie tai, jog tam, tam tikri dalykai gali nepatekti į taikymo sritį. Ir tai yra geriau turbūt, negu bandyti apimti visus įmanomus atvejus. Nes institucijos kartais susiduria su, su, su labai subtiliais interpretavimo dalykais. Toliau, e, om, ombudsmenas mano, jog e, Austrija nepakankamai atvirą požiūrį turėjo į piliečių teisės. Tad e, ta, ta kritika Austrijos e, požiūriu, man atrodo, nėra visiškai pagrista. Ir beje, Apie tai iš dalies kalbėjo ir kolega Martinės Martinės. Aš suprantu, kad čia kalba sukasi apie tam tikrą ginčą, konfliktą, bet mes čia esame piliečių atstovai. Ombudsmenas taip pat atstovauja piliečių interesams. Todėl mes turime siekti racionalių dalykų. Ir nebūtinai turime siekti, kad būtų kaip galima siauresnis apibrėžimas taikymas. Tad čia iš esmės kalba sukosi apie interesų konfliktą ir aš tai e, pripažįstu. Aš manau, kad ombudsmenas teisesnis yra šito klausimu negu komisija. Ir galiausiai kitas dalykas, apie tai taip pat e, kalbėjo Martinės Martinės, e, Maconiai pranešimas ir diskusija apie ombudsmeną per paskutinį plenarinį posėdį. Iš tos diskusijos e, išaiškėjo, ko yra tikimasi ir parlamento, iš parlamento. Ir e, e, sužinojom taip pat, ko tikisi ir ombudsmenas. Yra tikimasi ne kažkokių gairių, bet e, reglamento. E, Na, negaliu pasakyti, jog komisaras Šefkovičius tvirtai pažadėjo. Matsoni pranešime yra tam tikrų dalykų pasakyta, apie tai buvo diskutuota per plenarinį posėdį. Galbūt jūs galėtumėte kreiptis į poną Šefkovičių ir, ir, ir kitus komisijos narius ir pasakyti, jog mums tikrai ir kuo greičiau reikia to reglamento, net, nes mums reikia ir gero administravimo savokos apibrėžimo. Tas aspektas yra paliestas ir Lisabono sutartyje, ir, ir, ir Hartijoje. Tad, uh, reikėtų iš tikrųjų čia, kad būtų kuo didesnis skaidrumas ir, ir, ir reikėtų daryti viską, kad e, geras administravimas būtų užtikrintas. Dėkuoju visiems už e, konstruktyvų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad mums pavyks toliau e, eiti tinkamą linkmę. Dėkuoju poniai Auken. Na, o dabar žodis ponui Breikland komisijos vardu, jeigu jis nori pateikti papildomų komentarų. Dėl paskutinės minties noriu pasakyti. Mano institucija turi abejonių dėl šito reglamento ir pirmininko pavaduotojas Šefkovič tą patį pasakė. Aš perduosiu jūsų mintį ir paskui turbūt jisai sureaguos. Ačiū. Continuare doresc să dau cuvântul doamnei Ursula. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Osale Haufna. Ji čia atvyko su, viena, su delegacija iš peticijų komiteto Austrijoje. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komi komisijos nariai, taip pat e, gerbiami peticijų komiteto nariai, gerbiami parlamentarai. Norėčiau padėkoti savo delegacijos vardu už pakvietimą kad mes šiandieną galime e, diskutuoti kartu su jumis, dalyvauti šiuose diskusijose. E, tai tikrai labai svarbi tema. Tai yra e, Europos Sąjungos atsakomybės rytis. Ir mes galėsime perduoti šitas mintis savo piliečiams. Mes esame delegacija susėdanti iš keturių frakcijų pirmininkų kurie atstovauja e, savo partijoms peticijų e, komitete. E, žaliųjų frakcijos, labai atsiprašome, nėra. Šiaip yra penki frakcijų pirmininkai. Na ir mes čia šiandieną atvykome gauti ir daug informacijos, tačiau taip pat pasikeisti savo patirtimi kaip e, nacionaliniai parlamentai dirba su peticijomis ir piliečių iniciatyvomis. Taip pat mums šiandieną labai malonu, kad e, mūsų e, darbo atvarkėje šiandieną yra kalbama apie dvi peticijas iš Austrijos. Viena tai yra vieno, vienos oro uosto klausimas, o kita peticija tai yra kolegės um, Anos Hüllerė pateikta. Tai yra e, susi, peticija susijusi su žemės ūkiu ir po pietų mes e, turbūt apie tai kalbėsime. Peticijų teisė Austrijoje yra viena iš e, piliečių laisvių ir pagrindinių teisių, taip pat kaip ir Europos lygmenių. Ir šitą teisę E, šitą teisę pasinaudoja labai daug žmonių. Austrijoje yra tokia patirtis, kad e, tais laikais, kai žmonės e, tampa vis kritiškesni dėl politikos, dėl politikų, uh, E, jie kažkuo pradeda bejoti, pavyzdžiui, e, atsakomybę arba kaž, ar kažkokių sprendimų nekompetenciją, tai tada žmonės turi teisę pasinaudoti peticijomis, piliečiai imasi iniciatyvos, tai yra priemonė įrodanti tiesioginę demokratiją ir jie gali pasinaudoti šitą priemonę patys asmeniškai ir asmeniškiams interesams ir na, visuomenės interesams. Ir Austrijoje peticijų e, komitetas yra labai svarbi um, pokalbių vieta piliečiams. Ir piliečiai labai rimtai į šitą komitetą žiūri, kaip į e, pilie, politinės valios išraiškos vietą. Uh, ir Europos lygmenių ta e, valia toliau yra stiprinama ir plėtojama. Ir e, tai užtikrina, kad e, yra išklausomos įvairios pusės, įvairūs aspektai ir finansiniai, ir pilietiniai aspektai. Ir mes E, kalbame, e, per, per, šitas, per šitas diskusijas mes išgirstame apie e, pilietinės naujas iniciatyvas ir iš esmės mes turime apskritai naują galimybę šiame, šiame ligmenyje produktyviai bendradarbiauti. Kai ir E, aišku, žinome, kad ir e, pilie, įvairiose valstybėse narėse ir Austrijoje kalbama šiek tiek ir skeptiškai apie e, šitą lygmenį, kad tai yra per daug biurokratiškas aparatas, Tačiau taip pat iš tiesų piliečių iniciatyvos Europos lygmenių turėtų būti praktiškai gyvendinamos, nes e, ta, tik tais tada šita gera idėja galės būti įgyvendinta nuo pat pradžių. Ponios ir ponai, aš iš tikrųjų nenoriu švaistyti jūsų brangaus laiko, tačiau baigdama norėčiau konstatuoti vieną kad e, bendros diskusijos, bendri sprendimai yra labai svarbu. E, Tai svarbu ir tarp piliečių, ir politikų, ir tai yra labai svarbi bazė, norint užtikrinti demokratijos funkcionavimą. Aš tikiuosi, kad ateityje taip toliau bus daroma ir piliečių e, dalyvavimas ir e, nuomonės išreiškimas bendrose politiniuose sprendimuose turėtų būti užtikrinamas ir ateityje. Tai bus pagrindinės pagrindas uh, užtikrinant mūsų demokratiją. Todėl norėčiau Jums padėkoti už tai, kad draugiškai mus priimėte ir norėčiau palinkėti peticijų komitetui uh, E, darantis e, visokio, pasiekti visokio pasiekmės. Labai širdingai dėkuoju. Vă mulțumim și noi pentru prezență. În continuare aș dori să... Dėkuoju Jums už tai, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Priminsiu, jog pakeitimų pateikimo e, data yra, galutinė data yra 12 gruodžio. Dabar periname prie kitų darbo tvarkės punktų. Septintas punktas 2011 metų peticija, kurią pateikė Eliz Mišo. Peticija yra su dviem parašais. Čia kalbama dėl prieštaravimo susijusio su CO2 saugykla Žiransonė, Atlanto Pirenai, tariamai pažeidžiančią direktyvą 2931 dėl anglės dioksido geologinio saugojimo, kurią pateikė prancūzijos pilietė Liz Mišo. E, pateikėja nedalyvauja, jai atstovaus e, parlamentarė Sandrin Belyje. Žodis jai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kadangi peticijos pateikėjos nėra. Aš e, pabandysiu apibendrinti peticijos turinį ir paskui galėsime padiskutuoti apie tai ir sužinosime, kokia yra komisijos pozicija, Europos komisijos pozicija šito klausimu. 2009 metais įmonė Total gavo leidimą Žeransone saugoti 120 tūkstančių tonų CO2 toje vietovėje yra vynogynų ir saugykla taip pat yra seisminėje zonoje. Ir tai ne, ne, nėra pirmas kartas, kuomet tokie dalykai daromi. Panašiems projektams JAV, Vokietijoje, Niderlanduose buvo užkristas kelias dėl keliamo pavojaus. Rizikos faktorių iš tikrųjų čia yra labai daug ir tie faktoriai yra tokie, gal, ga, galimas nutekėjimas, e, seisminė rizika ir galimybė apsinuodyti nutekėjimo produktais žmonėms. Per, po trijų metų nuo leidimo išdavimo Mes sužinojome, jog įmonė Total nusprendė galų galę uždaryti tą saugyklą, o peticijos pateikėjai yra sunerimę dėl e, šio objekto ateities ir e, dėl galimos stebėsenos ir dėl saugumo priemonių. Peticijos autoriai atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad iki šiol įmonė Total, kuri yra šios saugyklos e, valdytoja, teigia, jog e, bendrijos e, teisės nuostatų jinai netaiko, tai yra direktyvos 2931, nes jinai remiasi principu, jog ši direktyva neturi būti taikoma, jei, jeigu kiekis yra mažesnis negu 100 tūkstančių tonų. Tuo tarpu e, iš pradžių Total sakė, jog saugyklos tūris yra 120 e, tūkstančių tonų. Paskui tas skaičius buvo pakeistas. Tad e, Total mane, jog direktyvos nuostatos neturi būti taikomas. Europos e, komisija nesutiko su tokiu e, principu ir mane, kad e, total turi, veikla turi būti stebima šioje srityje ir kad total įmonė turi būti atsakinga už šitos dalykus Total dabar pareiškia, jog ši saugykla nebebus eksploatuojama ir komisija, tiksliau peticijos atstovai nori, kad būtų imtasi visų būtinų stebėsenos ir e, kontrolės priemonių šitos e, saugyklos klausimų. Pirmininkė, dėkoju. Dabar žodis e, komisijos atstovai pono Jevšėjenko. Morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Ačiū, kad pakvietėte mus į šį posėdį. Kaip pasakėte, komisija nusprendė, jog ši peticija yra susijusi su leidimu saugoti 90 tūkstančių tonų. Tai yra mažiau nei 100 tūkstančių tonų 100 tūkstančių tonų riba yra aiškiai numatyta 2009-31 direktyvoje dėl CO2 saugojimo ir todėl Europos Sąjunga neturėtų kištis į šį klausimą, kadangi pagal subsidiarumo principą tai yra nacionalinio ligmens klausimas. Taigi komisija nusprendė, pasitarusi su Prancūzijos valdžios institucijomis, kad Tai nepatenka, šis klausimas nepatenka 2009 m. 31 direktyvos taikymo sritį. Pone Belie, ar norėtumėte ką nors pridurti? Aš norėčiau tiesiog paprašyti komiteto neuždaryti šios peticijos ir paprašyti Europos komisijos kreiptis į Prancūziją ir tą įmonę, kad jie pateiktų dokumentus, įrodymus, kad mm, šioje CO2 saugojimo vietoje kuri yra eksperimentinio pobūdžio, nežinome ilgalaikio poveikio, kad jie pateiktų įrodymų, kad tęs stebėsena šioje vietoje. Buvo minėta, kad šimtas tūkstančių tonų nėra. E, nėra komisijos kompetencija, bet pradinis leidimas ir buvo išduotas 100 tūkstančių tonų. E, 120 tūkstančių tonų, atsiprašau, dabar aišku nebuvo pasiektas tas limitas, bet man atrodo, kad bet kuriuo atveju mūsų kaip Europos parlamento atsakomybė yra užtikrinti, kad visos priemonės, kad, kad būtų pritaikytos visos priemonės užtikrinti to regiono gyventojų saugumą. Ačiū. Sí, muy brevemente. Martinės, Martinės. Aš kalbėsiu trumpai. Manau, kad ponios Belie pareiškimas yra visiškai pagrystas ir man atrodo, kad būtų logiška palikti šią peticiją atvirą, vėlaukiant prancūzijos institucijų paaiškinimo. Nežinau, ar įmonė tiesiogiai teiks informaciją, ar per atitinkamas institucijas. Bet kuriuo atveju, manau, kad šis prašymas yra visiškai logiškas. Ačiū toliau, ponė Jar. Yes, Anja. Also Grenzwerte sind nun mal so, wie sie sind. Ne? Also es gibt. Na, äh, nu, nustatytos e, ribos e, yra tokios, kokios jos yra. Aš iš tikrųjų norėčiau palaikyti šitą peticiją, nes e, reikia iš tiesų aiškiai nurodyti, kiek yra ten e, saugoma. Ir e, peticijų teikėjai turi teisę gauti tokią informaciją. Ir netgi jeigu pasirodys, kad mes šioje srityje nesame kompetentingi, tai Prancūzija turi užtikrinti, kad bus laikomasi e, teisės aktų nepriklausomai nuo to, kokios yra ribinės vertės. Ir jeigu Europa yra kompetentinga, tai mes e, galėsime stebėti įgyvendinimą labai uh, tiksliai. Na ir uh, Taip pat e, šita, tai buvo pateikta Prancūzijos parlamento peticijų komitetui, tačiau tai yra nacionalinis klausimas. Mes turėtume tą peticiją toliau e, nagrinėti, išsiaiškinti, kiek buvo saugoma ir e, užtikrinti, kad peticijų teikėjai savo klausimus pateiktų ir Prancūzijos peticijų, peticijų komitetų, nes tai yra nacionalinė atsakomybė aplinkosauga. Manau, tai visiškai atitinka tai, ką sakėme Austrijos atveju. Reikia dirbti kartu su nacionaliniu parlamentu, nacionaliniais komitetais. Kartais mes nežinome, ar jie yra atsakingi ar ne, nesame dėl to tikri. Ir iš tiesų priklausome nuo bendradarbiavimo su nacionaliniais peticijų komitetais nes, kaip šiuo atveju matėme, dalis šitos, šito klausimo turėtų būti nagrinėjama nacionalinėme parlamente, peticijų komitete. Aš visiškai pritariu tam, kad visų pirma ši peticija turi likti atvira. Antra vertus, mes parengsime laišką ir nusiusime jį nacionaliniai asamblėjai Prancūzijos e, ir bandysim išsiaiškinti, kokia yra uh, mūsų komiteto kompetencija šituo klausimu ir nežinau, ar Nacionalinėje asamblėje, Prancūzijos ar Senate yra atitinkamas komitetas. Turbūt yra e, toks komitetas parlamentinis, kuris e, turėtų nagrinėti tokius klausimus. Ir taip pat Tęsim dialogą su prancūzijos institucijomis, kadangi ši tema vis dėlto yra pakankamai jautri. Ir tai yra susiję su eksperimentais ir technologijomis, kurios galbūt jau yra beveik atgyvenusios. Pirmininkė, norėčiau dar pateikti tokią informaciją. Prancūzijos parlamente nėra peticijų komiteto. Ir todėl aš siūlau, e, kad mūsų komitetas paprašytų patikslinimo Prancūzijos institucijų. Turint omenyje tai, kas buvo pasiūlyta, aš manau, kad e, ši peticija turi kol kas likti atvira ir e, viskas turi būti stebima toliau. Toliau e, Kitas e, klausimas. Peticija 385-2011 metų dėl statybos e, projekto veiklų grafistės teritorijoje, kurioje galima potvinių rizika. Peticijos pateikėja dalyvauja posėdėje ir jinai dabar padarys e, pranešimą naudodamasi PowerPoint prezentaciją. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Atsiprašau, kad um, turbūt negavote skaidrių, kurias norėjau jums atsiųsti iš anksto dėl problemų su kompiuteriu. Mūsų bendruomenė yra Airijos e, rytų pakrantės miestelis per mūsų miestą teka upė Dargal, mūsų bendruomenė gyvena šiaurinėje tos upės pakrantėje. Mūsų bendruomenė priklauso Little Bray, e, tai yra ilgas, e, ilgas žemės ruožas, kuris yra ilgesnis nei pati upė. Ir todėl mes sulaukėme daug lietaus, žemo slėgio ir pavasarį dažnai mūsų štvindo Labai daug tarp mūsų gyvena pagyvenusių ir neįgalių žmonių. Jie gyvena vieno aukšto namuose, jiems kyla tikras pavojus. Vila Marija, pavyzdžiui, vienas yra e, viena iš institucijų, kur gyvena protinę negalę turintys žmonės. Šis pastatas yra 150 metrų nuo upės. 1900 35, 31, 65 ir 86 buvo katastrofiški potviniai ir kas 20-30 metų tokie potviniai kartojasi. Tačiau 2005 metais uh, e, užtvindomos vietovės tarp mūsų ir jūros um, buvo numatyta užstatyti tankiai ir nes tai buvo pripažinta atviromis vietovėmis. Uh, iš pietų atvi, at, atiteka labai daug vandens, kai atsiveria upės kanalas, taip pat e, iš vakarų, kai upė išsilė iš krantų ir visas tas vanduo teka pro mūsų namus. Taip atrodė vietovė po 86 metų rūpjūčio potvinio. Čia matote civilinės gynybos savanorius, kurie gelbėja e, valdį, kai, e, kur, kurioje buvo įstrigę žmonės, bandė išsigelbėti, kai jų namą, nuo stogo, kai jų namą užlėjo vanduo. Potvinis kaip tik tada pasiekė piką, apie ketvirtą valandą ryto vanduo labai pakilo, paskui jisai nuslūgo, nes vanduo ir toliau tekėjo toliau savo įprastą vagą. E, kelius sugadino šie potviniai. Tačiau po kelių savaičių pakeitų zonų paskirtį, Pizarro e, paprašė leisti statyti 2,2 milijardų svarų vertės e, pastatų ir e, jie taip pat pateikė planą, kurį jų užstatymo planą šioje zonoje. E, septynių aukštų būtų restoranų, kinų pastatas, apačioj taip pat e, dviejų aukštų uh, Ap, viršuje, atsiprašau, taip pat dviejų aukštų mašinų parkavimo aikštelė. Jų po, politikų, kurie nusprendė jiems leisti tai daryti, pasiaiškinimas buvo toks, kad Pizarro sumokės už apsaugos nuo potvinio darbus ir tai yra vienintelis būdas, kaip tą apsaugą nuo potvinio įrengti. mes niekada nesipriešinome toms statyboms, tiesiog paprašėme, kad aštuoni e, užtvindomos žemės akrai būtų palikti vandeniui nutekėti. Ir taip pat, kad aukštumos būtų paliktos neužstatytos. Tačiau mūsų prašymą atmetė planavimo valdyba. Ir dabar statomos apsaugos nuo potvinio, kurį, kaip, kur, kuriuos, kaip aiškėjo, apmoka e, viešųjų darbų tarnyba, o ne Pizarro kompanija. Mums pateikus prašymą antrą kartą jis vėl buvo atmestas ir inspektorių patarimai buvo atmesti ir buvo suteiktas dešimties metų statybų leidimas nuo 2010 metų. Iki tada Pizarro e, atsidūrė, finans, susidūrė su finansiniais sunkumais, juos jau perėmė mūsų nacionalinė, nacionalinė turto valdymo agentūra ir todėl dabar Airijos mokesčių mokėtojai gyvenantis toje vietoje turi apmokėti tas ap, aps, apsaugos darbus. Tačiau jeigu nebus pakeista žemės paskirtis, o apsaugos nuo potvinio nepasiteisins, tai kils tiek ekonominė, tiek humanitarinė katastrofa. E, labiausiai pažeidžiami yra pagyvenę, neįgalus, skurdžiai gyvenantis ir e, maži vaikai. Jau New, naujajame Orleanėje, Orleane matėme, kokios pasiekmes gali turėti panašus aplaidumas. Mūsų bendruomenė neturi nei finansinių, nei personalo išteklių kreiptis į airijos teismus. Ir todėl kreipiamės į jūs, remdamiesi pagrindinių teisių hartiją ir būtent teisę į saugumą, teisę į pagarbą savo namams ir lygybę prieš įstatymus, taip pat e, teisę į aplinkos apsaugą, tvarę plėtrą ir taip pat teisę į gyvenimą ir orumą, nes visom šiom teisėms kyla pavojus dėl potvinio pavojaus. Prašome, kad Europos parlamentas ir jeigu prireiks Europos teisingumo teismas e, apgintų šios hartijos idealus ir kad mūsų bendruomenė pagaliau susilauktų teisingumo, už kurį kovoja nuo 2005 metų. Ačiū. Vă mulțumim și noi pentru această prezentare detaliată. Labai dėkojame už uh, detalų pranešimą ir dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Šį rytą kalbėjome apie subsidiarumo principą ir ES galias. Šiuo atveju vienas iš pagrindinių e, klausimų yra tai, kad teritorinis planavimo, teritorijų planavimo e, įstatymas yra valstybių narių kompetencija. Taigi teritorijų planavimo sprendimas primtas 2005 metais ir planavimo paraiška e, nėra ES kompetencija. Tai iš dalies yra problema, tačiau tokie yra įstatymai. Mes e, išanalizavome galimą e, potvinių direktyvų įtaką, ji buvo priimta po tam tikrų incidentų Europoje. Tačiau to teisės akto taisyklės taikomos tik tais tada, kai yra rengiami planai ir tai bus taikoma tik iki 15 metų. E, taip pat mes analizavome, kaip buvo atliekamas e, poveikio vertinimas. Ir žinome, kad pirmą kartą paraiška buvo atmesta atlikusi vertinimą, antrą kartą paraiška, para, paraiška peržiūrėjo Airijos kompetentingo institucija ir ji buvo patvirtinta. Ir ypač dėl potvinių aspektų. Suprantu, kad peticijų teikėjai labai nepritarė e, Benolos įvertinimui, tačiau e, komisija negali e, to, panaikinti tokio sprendimą. Būtų įprastinė tvarka kreiptis į teismą, nes toje nacionalinėje sistemoje galima būtų um, apskūsti Benolo sprendimą teismui ir žinome, kad Airijoje uh, visgi teisingumą pasiekti yra e, tikrai nelengva ir žinoma, kad e, dabar e, žinome šitą problemą iš to, kad dabar yra dar viena byla nagrinėjama, Airijos byla dėl, dėl panašių dalykų. Na ir ES neturi galimybės e, peržiūrėti kompetentingos airijos institucijos priimto sprendimo. Paskutinė mintis. Aš pastebėjau, kad pagal paskutinę gautą informaciją, jog yra statomos e, apsaugos nuo potvinių tačiau jūs neturėjote prieigos prie galu, pask, pilnos e, informacijos apie šitas apsaugas. Mes taip pat turime um, bylą dėl, e, te, dėl įstatymų pažeidimo uh, prieš, kalbant apie tai, kad Airijoje nėra prieigos prie informacijos. Ir šią atveju panagrinėsime. Taip pat dėl pagrindinių teisių jūs užsiminėte apie tai. Uh, pagrindinių teisių hartijos įsipareigojimai valstybėms narėms yra numatyti. Uh, ir ES e, e, gali įsiterpti tik tais tuo atveju, jeigu yra valstybėse narėse pažeidžiamos šitos teisės. Tai yra 51 e, hartijos straipsnis. Ir todėl mes kreipiamės į Teisingumo teisme dirbančius kolegas, dėl to, kad Airijos institucijos įgyvendina ne ES teisę, o nacionalinę teisę, tai Europos, Airijos institucijos neprivalo laikytis hartijos nuostatų nuostatų. Ir baiminuosi, kad jūsų problemoms išspręsti ES teisės aktų panaudoti mes negalime. Kiek suprantame, šitas projektas dabar yra vystomas. Tačiau mes šitą problemą sprendžiame kiek įmanoma iš tos pusės, kad e, kalbama apie e, teisės gauti informaciją pažeidimą ir teisės e, teisingumą pažeidimą, o visą kitą reikės spręsti nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Dabar žodis Paul Murphy. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai už labai išsamų pranešimą. Aš kartu su Naulin nagrinėjau šitą klausimą. Tai iš tikrųjų e, problema ta, kad pastarosius 10-15 metų Airijoje buvo priimti teisės aktai palankus e, nekilnojamo turto vystytojams. Ir šiuo atveju jūs e, matote, jog yra e, vis, virš visako iškeliami vystytojų interesai. Uh, ir yra menkinamos paprastų žmonių teisės. Tačiau be abejo teisė į bendruomenės gyvenimą, darbo klasės ar senyvo amžiaus žmonių teisės yra tikrai e, labai svarbios ir šiuo atveju šitie žmonės stoja į kovą su e, vystytojais. Būtent tą klausimą dabar ir sprendžiame. Uh, E, nevyriausybė, e, ne, nėra taip, kad e, vyriausybė ar vystytojai neįsikišo į problemų sprendimą ir nestatė apsaugų nuo, nuo potvinio. Tačiau jie ignoravo tą faktą, kad tam, tikra, tam tikri hektarai priklauso užtvindomai zonai ir e, reiktų atsižvelgti į tuos potvinius, kurie šioje teritorijoje vyko pastarąjį šimtmetį. Ir e, matoma, kad tie potviniai vyksta cikliškai, galima būtų juos numatyti ir jeigu būtų statomi e, pastatai toje zonoje, tai iš tikrųjų galima būtų, tada mes susidurtume su tikrai rimta katastrofiška situacija. Taip, tos mintys išsakytos dėl pagrindinių teisių pažeidimo, taip pat e, prieigos prie teisingumo nebuvimo ir taip pat e, vyresnio amžiaus žmonių teisų pažydimo, visa tai teisinga. E, manau, kad e, šiuo atveju bendruomenė, kovojanti už savo teises prieš nekilom turto vystytojus, tai yra vienintelė galimybė, kurią jie gali padaryti. Ir manau, kad šita peticija turėtų būti toliau nagrinėjama. Jeigu galima būtų nuvažiuoti į Airiją, būtų labai gerai. Galbūt mes galėtume traukti tai savo darbo atvarkę. Matėte video siužetą. Mat matome, kas Airijoje vyksta ir manau, kad tas kad žmonės turėtų tai pamatyti, reikia sukurti spaudimą. Ir visai manoma, kad bendruomenė laimėtų šią kovą. Dabar šita žemė priklauso valstybei ir iš, iš esmės priklauso mokesčių mokėtojams. Taigi šiuo atveju manau, kad kampanijos tikslas turėtų būti užtikrinti, jog teritorija čia būtų perplanuota ir kad bent jau šitas pastatas nebūtų pastatytas. Tai būtų pirmas žingsnis perplanuoti teritoriją. Galbūt tai reiktų padaryti per ateinančius kelis metus, galbūt apskritai peržiūrėti visą teritorijos planavimą šioje vietoje. Ačiū. Domnule Murphy, propun și eu ca această petiție să rămână deschisă, să discutăm acest subiect cu... Dėkuoju. Siūlau palikti šią peticiją atvirą. Manau, uh, kad tikslinga būtų padiskutuoti šito klausimu su Airijos institucijomis, galbūt uh, per mūsų lankymasi ten kitais metais. Pasikalbėsim tuomet ir su vietinės valdžios atstovais, ponas Nojal. Kaip jau sakiau, Airijoje reiktų kreiptis į peticijų komitetą, tačiau taip pat norėčiau nusiųsti šitą peticiją į Airiją ir prašyti informacijos. Iš tiesų, tai yra lab, pagristi reikalavimai. Labai dažnai atsitinka kad yra užtvindama ši teritorija ir tokiu atveju yra patyrėme didelį nuostolį. Ir iš vienos pusės žinome, kad iki 2015 metų turi būti įgyvendinta minėta direktyva ir valstybės narės turi dirbti su potvinių suvaldymu pagal šitą direktyvą. Tai jie jau dabar turi pradėti dirbti, jeigu norite pasiekti šitą tikslą. Ir Peticijos komitetas ėmėsi šito klausimo, tai yra teisingai, tačiau taip pat reikia pripažinti ir kitus faktus ir mes turime gauti informaciją, neturime pasitenkinti tuo, kas dabar e, vyksta. E, mes žinome, kad iš mokesčių mokėtų pinigų turės būti e, padengti tie nuostoliai ir jeigu bus kažkas statoma užtvindomoje teritorijoje, tai nuostoliai bus dideli. Taigi aš iš tikrųjų manau, kad mes turėtume pritarti tam, jog būtų peticijų komitetui nusiųstas laiškas ir mes turėtume gauti atsakymą į tai, kokia yra tiesa. Ir e, e, Noriu padėkoti Jums. Pone Buštinaru, pirma, taip, turi peticija likti atvira, antra, reikia nusiųsti laišką Airijos valdžios institucijoms, prašant pateikti mums jų įvertinimą. Nes e, svarbiausia yra dabar tas statybų leidimas. Ir jeigu jis buvo išduotas, tai kokiomis teisinėmis ir techninėmis priežastimis remiantis. E, taip pat e, labai daug čia yra suinteresuotųjų šalių, draudikai, vietos institucijos. Svarbu sulaukti išsamaus atsakymo ir paaiškinimo, taip pat atsižvelgti į galimybę sugrįžti prie šio klausimo tuo metu, kai mūsų komiteto delegacija, pavyzdžiui, lankysis Airijoje. Ačiū. Boštinaru, dėčia savo face, vom trimite. Dėkuoju, ponui Boštinaru. Taip, mes būtent taip ir darysime. Nusiusime laišką Airijos institucijoms, paprašysime patikslinimo. Pone Auken. E, e, Pone Aukien, kalbėsiu trumpai. Visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Taip pat norėčiau kai ką pastebėti mūsų besitensiačioje kovoje su komisija, kiek galima nekreipti dėmesio į pagrindinės žmogaus teisės Žinome, kad hartijoje yra numatytos šios teisės, taip pat yra numatyta, kad ne mūsų prerogatyva jas nagrinėti, nes tai nenumatyta ES teisėje. Bet juk pagrindinės teisės yra mūsų sutarties esmė. Ir man atrodo, komisija tiesiog pasirinka lengviausią kelią ir liepia grįžti uh, į Airiją ir vietoje spręsti šį, šią problemą. Man atrodo, kad ir mes turime prisimti tam tikrą dalį atsakomybės ir pasirūpinti, kad Airijos piliečiai ne būtų priversti taikstytis su tokiamis kvailystėmis. Taip pat prisiminsiu mūsų šio ryto diskusijas apie ekonomiką ir aplinką. Tai ši situacija yra puikus trumparegiškos ekonomikos politikos pavyzdys. Nes ilgalaikėje perspektyvoje gali paaiškėti, kad šis projektas bus be galo brangus. Tai nėra ekonomiškas e, būdas atsižvelgti į ekonomiką Man atrodo, kad jie absoliučiai nesigaudo, kas vyksta pasaulyje, jeigu jie nusprendžia nekreipti dėmesio į potvinio pavojų. Peticionarea dorește să mai adauge ceva? Ar peticijos pateikėja norėtų ką nors pridurti? Taip, Ačiū už jūsų paramą ir už tai, kad išklausėte mūsų. Mes jau kovo, į šią kovą investavome labai daug laiko, kovojame su didelė korporacija, kuri turi daug pinigų. Š, aš nežinau, kaip ši, šis planas buvo patvirtintas. Man atrodo, kad tai buvo tiesiog tiesiog e, neapgalvotas žingsnis, tiesiog e, įvairių aspektų nepaisimas. Net ir keturmetis nebūtų priemęs šito kvailo sprendimo. Kaip dabar išeina, kad e, žmogaus teisėmis galime pasinaudoti tik tais atvejais, kai būna pažeista Europos teisė. Juk kiekvienas Europos pilietis turi teisę į gyvenimą, į pagarbą ir orumą. Mūsų bendruomenė labai maža to pajuto. Galiausiai norėčiau paaiškinti, kad kai bus pastatytos apsaugos nuo potvinio ir jeigu jos e, net laikys, tuomet mūsų užlies daug daugiau vandens. Arba jeigu jos nepri, nebus prižiūrėtos, nes mūsų uh, Mm, savivaldybė tikrai nėra pati geriausia tokių renginių prižiūrėtoja. Tos apsaugos nuo potvinio padeda, jeigu jos yra gerai pastatytos ir prižiūrėtos, bet jeigu jos, mm, jos sugrius, tai tada bus situacija dar pabloginta. Jeigu kažkas bus pastatyta žemupyje nuo mūsų, tuomet mūsų gyvenama vietovė taps ežeru. Vanduo nebeturės kur nutekėti. Ir mes už tai, ir mes tikrai negalime įsivaizduoti, kaip galima bus kompensuoti e, visas tas prarastas gyvybės. Aš pati susidūriau su užtvindytais namais patyriau, ką tai reiškia. Aišku, man sumokėjo draudimo įmonė, bet juk nieka, nie, niekas negalės kompensuoti, jeigu kas nors žus ir, ir moralinės žalos niekas netlygina. Ačiū. Vă mulțumim și noi, doamnă McManus. În continuare trecem... Dėkoju, poniai McManus. Dabar devintas punktas, peticija 13.11.2010 dėl vieno nekinojamo turto projekto Gibraltare poveikio aplinkai, kurią pateikė Ispanijos pilietis. Pats pateikėjas nedalyvauja, todėl žodis dabar komisijos atstovai ponai Breikland. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mes pateikėme išsamius paaiškinimus dėl to, kodėl manome, jog šiuo atveju Junktinė karalystė nepadarė jokio ES teisės akto pažeidimo. Kai mes pamatėme šitą peticiją, mes praėjusiais metais pradėjome tyrimą ir mes e, įvertinome poveikio įvertinimo kokybę, taip pat poveikį E, Ispanijos e, vandenims per statybos e, etapą ir įgyvendinimo priemonės, norint užtikrinti, kad regionui nebuvo padaryta jokio neigiamo poveikio. Ir tai, kas jau egzistavo, buvo panaudota, pastatyta paskutinį dešimtmetį. Ir pagal mūsų tyrimą mes turėjome kreiptis į Gibraltaro valdžios institucijas ir žinome, kad e, nebuvo jokio į, e, jokios įtakos Ispanijos jūrų vandenims. Ir taip pat, kaip sakėme, pačiai vietoviai nebuvo padaryta jokio poveikio. Aš žinau, kad yra ginčiamasi dėl e, Junktinės karalystės ir Ispanijos tarp Junktinės karalystės ir Ispanijos. Šias klausimas yra pateiktas e, Teisingumo teismui, e, tačiau e, ne, neturi įtakos darbams tai, kokia institucija bus paskirta. Yra teigiama, kad lelinėje pakrantėje yra prarandamas smėlis. Tačiau mes gavome Junktinės karalystės e, pranešimą apie e, e, atliktą tyrimą, ta, buvo ištirta sąsaja tarp darbų ir prarandamo smėlio. Ir mes kreipėmės į Gibraltaro valdžios institucijos, jie irgi atliko rimtą tyrimą ir nebuvo rasta jokio pažeidimo aplinkosaugos teisėjai. Ačiū. Mai dorește cineva dintre coleți să ia cuvântul? Ar kas nors norėtų pasisakyti? Turint omenyje tai, ką pasakė komisijos atstovas, aš manau, kad e, šios peticijos nagrinėjimas turi būti užbaigtas. Ši peticija išnagrinėta. Kitas darbo tvarkės punktas tyriamojo vizito ataskaita į Italiją 12 metų spalio mėno. Dabar norėčiau suteikti žodį komiteto nariams, kurie dalyvavo e, šiame e, vizite. Pone Aukin, pirmiausiai. Den eneste øh, tilstedeværende, som var. Aš tik vienintelė šiandieną esu iš, dalyvau šiame posėdėje iš tų, kas e, vyko iš, iš šioje delegacijoje. Dar delegacijoje dalyvavo Judis Meivis, kuri dabar yra Graikijoje. Taigi norėčiau Jums pateikti kelias iš anksnės pastabas. Uh, Apsilankimo tikslas buvo susijęs su nuolat išsakomu nerimu dėl dėl to, kaip Italijoje jau tradiciškai metų metus atliekos yra tvarkomos netinkamai. Piliečių teisės dėl to yra pažeidžiamos taip pat pažeidžiami ir Europos teisės aktai. Italijoje besilankydami kartais turbūt susidarote įspūdį, kad visi atliekų tvarkymo teisės aktai Europoje priimami Italijos valdžios institucijoms atrodo kaip iš fantastikos ryties. Tačiau prieš išvykdami į kelionę sužinojome, kad komisija nusprendė uh, kreiptis į Europos teisingumo teismą su prašymu pradėti pažeidimo procedūrą prieš Italiją. Ir reikalauti, kad Italija sumokėtų baudas už tai, kad nesilaiko teisės aktų. Ir tose vietovėse, kur lankėmės, susidarėme įspūdį, kad žmonės dažnai pasiruošia geriau mokėti baudas, užuot ką nors darę, jam geriau kentėti nuo tų sankcijų, negu kad imtis veiksmų. Tačiau mūsų vizitas tikrai buvo labai intensyvus, koncentruotas, daug dėmesio buvo skirta jam. Taip pat susidariau įspūdį, kad Buvo pasiekta ir teigiamų rezultatų. Nepaisant dabar besiplėtojančio skandalo šiuo klausimu. Dalyvavome susitikime su nacionaliniu aplinkos ministru ponu Klini. Jis buvo labai gerai informuotas apie šią problemą. Taip pat labai koncentravosi į tai, kokių pastangų reikia. Jisai sakė, kad negalima toleruoti dabartinės situacijos, tačiau tuo pat metu, kadangi posėdėje dalyvavo ir vietos bei regioninių institucijų atstovai, paaiškėjo, kad Italijoje viena pagrindinių problemų kyla, yra administracinė sistema. Atsiprašau italų kolegų, bet Italijoje vyrauja administracinis chaosas. Labai svarbu mm, sugebėti nustatyti, kas yra iš tikrųjų kaltas. Mes matėme, kaip žmonės mėto atsakomybę, bando permesti vieni nuo kitų, tretiems. Iš tikrųjų, net juokas ėmė stebint šią situaciją, juokas prašaras. Kita diena susitiko, turėjome susitikimą Neapolyje ir aš ko nenukėdės nenukritau, nes to regiono aplinkos ministras pasakė, kad kampanijoje yra 551 meras. Tik vienoje vietovėje. Aišku, kad niekas negali vykti šalyje, kurioje Nėra sistemos, leidžiančios piliečiams nustatyti tikrai kaltininką, kas už ką atsakingas ir kaip priimami sprendimai. Man atrodo, tai dėlėtų pabrėžti mūsų pranešime. Reikia paminėti, kad vyrauja administracinis chaosas. Man atrodo, šį klausimą reikėjo įtraukti į aplink, atliekų direktyvą. Reikia Italijoje užtikrinti tinkamą sistemą, kaip piliečiai ir administracija turėtų spręsti įvairias kylančias problemas. Mes lankėmės įvairiose vietose, pavyzdžiui, Malakotoje. Ten stebėjome, kaip tvarkomos atliekos. Aišku, nepavyko mums taip nuodugniai visko išnagrinėti, kaip kad pirmąjį kartą besilankant Katanijoje, kur beveik rankomis paliesti viską galėjome. Bet kiek aš mačiau, Malakotoje yra labai didžiulė atliekų tvarkymo e, aikštelė, zona, joje yra atliekos, kurios dar nebuvo surušiuotos. Jos tiesiog atvežamos juodose šiukšlių maišuose ir aišku, negalima matyti pro tuos juodus maišus. O Danijoje, pavyzdžiui, neleidžiama naudoti juodų maišelių, jie turi būti permatomi. O Malakotoje, kai pamačiau, viskas tiesiog į smulkintuvą patekdavo ir tada, ir tada jau būdavo rušiuojama juk dar sunkiau surušiuoti atlikas, kurios buvo susmulkintos ir prieš tai nesurušiuotos. Taip pat paaiškėjo, kad ir Lacijoje, ir kampanijoje yra daug sveikatos problemų tarp vietos gyventojų į tas sveikatos problemas rimtai neatsižvelgiama. Taigi reikia pabrėžti, kad būtinas didesnis aiškumas kokios sveikatos problemos yra labiausiai paplitusios. Mes taip pat lankėmės Amake, kur kartais tvyro siaubingas dvokas ir galbūt, aišku, dvokas tai ne chemikalas, bet jis taip pat kenkia kokybei kaip ir triukšmas. Jei visą laiką turite gyventi dvokia, tuomet jūsų gyvenimo kokybė kenčia, kaip kad ir gyvenant triukšmingoje vietoje. Reikėjo nustatyti, iš kur kyla ta smarvė. Peticijų teikėjai mano, kad ji, ji kyla iš amako. O valdžios institucijos sako, kad smarvė atkeliauja iš atliekų deginimo uh, įrenginio netoliese. Paskutinės dienos susitikimas vykęs Neapolyje praėjusį trečiadienį daugeliu atžvilgių buvo sėkmingas. Dalyvavo daug peticijas teikusių asmenų ir mūsų su Judith delegacija, taip pat Masoni buvo vienintelė italė, kuri dalyvavo, bet uh, Visi labai atidžiai išklausė peticijų teikėjų, išklausė, kaip jie pristatė savo peticijas, dabar visa ta informacija yra surinkta. Paskui susitikome su valdžios institucijų atstovais ir noriu pabrėžti, kad tiek regiono ministras Romano ir naujasis meras, Neapolio meras, demagistris, jie išsakė lūkesčius, kad dabar situacija turėtų pagerėti. Man atrodo, reikia pagirti Neapolio bendruomenės dėl to, ką jie pasiekė. Atsižvelginkite tai, kokia beviltiška situacija buvo prieš dviejus metus. Dabar atlikos renkamos iš kiekvienų namų, jos po to apdorojamos, Kadangi praėjo dar tik du metai, man atrodo, reikėtų įvertinti Neapolyje įgyvendintas iniciatyvas. Ir atrodo, kad bent jau ministras Romano laikosi nuomonės, jog partijų tarpusavio konfliktai neturėtų sužlugdyti šios iniciatyvos. Anksčiau atrodė, anksčiau buvo manoma, kad savartynai išspręs problemą, bet kampanijoje jie sukėlė labai daug problemų, kurios dar neišspręstos. Apgailestauju, kad šį kartą Peter Jar nedalyvavo delegacijoje, nes man atrodo, jam ji būtų labai įdomi, bet jis pats nusprendė joje nedalyvauti. O dabar aš ruošiuosi parengti pranešimą ir tikiuosi jį pristatyti jums gruodžio mėnesį. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui už puikų jų darbą. Taip pat reikia paminėti dar kai ką. Pirmą kartą dalyvavau delegacijoje, kurioje vyko sinchroninis vertimas ir tai buvo puiku. E, darbas vyko daug veiksmingiau, nes tokiu būdu mūsų Darbuotojai taip pat galėjo dalyvauti diskusijose. Sinchronis vertimas tikrai pagerino mūsų darbą. Dėkoju už tai sekretariatui. Tikiuosi, kad ir toliau tai bus. Aišku, kažkas turi rūpintis įrangą, bet tokiu būdu sutaupome labai daug laiko. Ačiū. Domnule Gualtieri, aveți cuvântul. Grație, președinte. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju taip pat kolegai Auken, kuri pakomentavo kai kurios įdomius aspektus e, šio vizito metu. To vizito metu, kurioje dalyvavo e, to, tose apygardose išrinkti ir parlamentarai, kai kurie. Noriu pridurti štai, kad kai kurie dalykai paaiškėjo to vizito metu ir manau, kad e, E, galutinėje ataskaitoje taip pat reikės tai paminėti. Visų pirma, Romanijoje, kaip ir sakė kolega, susidurėme su skandalinga neatsakomybė vietinių valdžios struktūrų. Nes ten iš tikrųjų visiškai nesilaikoma Europos standartus rušiuojant atlikas. Ir kaip kolegos sakė, dar labai daug e, yra nerušiuojamų atliekų. Aplinkos e, ministras puikiai supranta situaciją ir, ir, ir jisai bando ją keisti. Mano nuomonė, pagrindinė problema yra ta ir tai susiję su uh, didelė dauguma tų peticijų, kurios uh, pasiekiamos iš Romos. Problema yra ta, jog ES e, taisyklės, kurios yra numatytos direktyvoje ir kurios susijusios su prevencija, su atliekų e, panaudojimu ir taip toliau, sukelia tam tikrų problemų Italijoje, todėl kad e, tos struktūros, kurios turi užtikrinti perėjimą prie tų naujų taisyklių, pasirinko tokį variantą, kuris mūsų nuomonė iš principo E, yra atvirkščias, negu reikalauja taisyklės, eina priešinga linkme. Tai yra, jie priemė sprendimą pastatyti e, laikiną savartyną šalia e, didelio egzistuojančio savartyno. Bet komisaro pateikti argumentai iš tikrųjų buvo visiškai nepriimtini, todėl kad tas laikinas savartinas taps paskui nuolatiniu savartinu ir tuo būdu vietinės valdžios struktūros taip ir nesugebės taikyti Europos taisyklių. Tad tikras realus pavojus yra ne tas, kad čia eilinis savartinas yra statomas, bet kad jisai tampa tam, tam tikra priedanga nesugebėjimui laikytis ES taisyklių. Ir tai yra būtent e, Achilo sausgislė, jeigu taip galima pasakyti. Tai yra silpnoji vieta e, ministerijos ir kitų struktūrų, kurios turi gyventi šitos dalykus. Taip pat e, komisijai pateiktas kitas pasiūlymas ir peticijos pateikėjai taip pat galbūt e, norėtų tai paminėti. Tai yra pasiūlymas dėl alternatyvių e, sprendimų, nes užuot statę laikiną savartyną, užuot stačius laikiną savartyną būtų įmanoma 400 tūkstančių tonų atliekų e, kitais e, būdais e, perdirbti. Delegacijos pateikė kitų pasiūlymų, kurie įrodo, jog kitų savartynų, dabar egzistuojančių savartynų optimalesnis e, atliekų perdirbimas galėtų padėti išvengti to naujo savartino statybos. Yra pateiktas detalius dokumentas ir prie to dokumento prisidėjo peticijos pateikėjai bei e, kitų e, struktūrų atstovai ir tas dokumentas dabar yra nagrinėjamas nedaug ką turiu pridurti. Aš e, taip pat stebėjau padėtį ir kolega iš tikrųjų puikiai apibūdino susidariusią padėtį. Iš tikrųjų yra tam tikros e, sumaišties institucijų lygmenių ir čia kyla atsakomybės klausimas. Bet e, čia mes kalbam ir apie komisarų poziciją. Komisaras paskirtas vyriausybės turi kaip tik imtis atsakomybės spręsti šitas problemas. Kolega Gualtieri sakė, jog komisaras bandė prisidengti to naujų savartynų ir iš principo jisai nieko nesiūlė, nesiūlė, kaip galima būtų patobulinti atliekų E, rušiavimą, mes e, manome, kad Amos savartinas nėra e, panaudojamas pilnu pajėgumu, malagrota savartinas panaudojamas tik tai 20 procentų pajėgumu. nekalbant apie pranešimą mes, ir, ir, ir jo likimą, manau, kad e, turime imtis ir kitų veiksmų ir turime dabar spręsti pažeidimo procedūros e, klausimą. Ta procedūra turi būti toliau įgyvendinama, nes aš manau, kad e, pažeidimo procedūra turi būti įgyvendinama ir toliau tęsiama toliau dėl e, to, kad e, dalis atliekų yra neperdirbamos ir turi likti atvira galimybė, kurią mini, kurią minėjo ponas Galtieri. Ir tai e, yra ne, ne, nesusijęs su santykiais su piliečiais, tai taip pat yra nesusijęs su santykiais su vietinėmis valdžios struktūromis. Aš manau, kad ta papildoma galimybė turi būti nagrinėjama ir aš manau, kad peticijų komitetas turėtų čia pasakyti savo žodį dėl pažeidimo procedūros ir dėl kitų dalykų, kurie buvo e, pažeisti, kurių buvo nesilaikoma. Ir e, abstrahuojantis nuo techninių ir mokslinių aspektų, manau, kad čia turime siekti ir konsultacijų su piliečiais, nes visa. E, manau, kad ta, tas administravimo aspektas, paskiriant e, komisarą, nėra tinkamas dalykas, nes komisaras bando vengti įstatymų taikymo, to tarpu jisai turi taikyti būtent įstatymus ir, ir, ir visą būtiną tvarką. Aš manau, kad šita e, peticija turi likti atvira, nepaisant e, mūsų atsakymų ir jo nusistų dokumentų. Ir tai yra susiję tiek su Romos reikalais, tiek e, su uh, provincijos uh, miestų reikalais, kurie yra dar sudėtingesni. Manau, kad uh, kad čia kalba sukasi apie tinkamą valdymą, nes e, vis dar yra manoma, kad galima pastatyti mechaninį biologinį atliekų perdirbimo įrenginį už 50 km nuo Romos. Tačiau realybė yra ta, jog visi perdirbimo centrai net nedirba pilnu pajėgumu. Ir nieko nedaroma, kad būtų optimizuota jų veikla. Tuo tarpu bandoma statyti naują e, struktūrą. Ir būtent e, tuo klausimu buvo pateikta e, peticija. Ir taip pat e, tų regionų gyventojai parodė, jog e, yra e, sunerimę, jog jie būkštauja dėl šitų dalykų. Ir oras tose vietose yra smarkiai užterštas dėl chemijos pramonės e, įmonių ir dėl besitęsiančios industrializacijos, dėl to, kad ten yra taip pat daug savartynų, dėl to, kad yra atliekų deginimo e, gamykla ir, ir toliau bus tuo būdu daroma žala aplinkai ir oro kokybei. Tad e, apibendrinamas pasakysiu, jog turime parengti labai griežtą pranešimą, kuriame turime kalbėti apie atsakomybę ir kokiai struktūrams kokia atsakomybė tenka. Turim kalbėti apie vietinės valdžios e, struktūras ir apie komisaro vaidmenį. Ir e, turime taip pat e, ten įvertinti komisaro veiksmus ir būtent dėl jų taip pat turi būti keliama pažeidimo procedūra. Būtent ne tiek dėl naujo savartino statymo, kiek dėl direktyvos nuostatų nesilaikymo. Dėkoju, kolega Andželylį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu kolegos Gualtieri ir kolegos Milana pasisakymams. Ir labai trumpai pasakysiu, jog mes iš tikrųjų turime koncentruoti savo dėmesį ties Montidelortačio E, laikino e, savartino statybą, nes e, piliečiai yra sunerime dėl to laikinumo. Jie bijo, kad tas laikinas objektas taps nuolatiniu objektu ir mes turime tikrai maksimaliai tam priešintis. Kalbant apie laikinumo aspektą šiame kontekste, turime pabrėžti e, būtinybę greitai spręsti, skubos tvarkas spręsti šitas problemas, nes kolega Milana kalbėjo apie tai, jog su piliečiais buvo visiškai nesikonsultuojama ir turi būti konsultuojamasi su vietinėmis asociacijomis, e, su, su gyventojų organizacijomis, nes visos tos organizacijos neigiamai žiūri į, į šį dalyką Buvo renkami parašai, tačiau nebuvo įsiklausyta į e, piliečių nuomonę ir iš esmės jie neturėjo e, galimybės pasakyti savo žodį, nevaisant to, kad jie bandė tai padaryti. Kada peticijų komitetas praeitą savaitę nuvyko į Italiją, tik tuomet buvo iš, jo išklausyti piliečiai. Ir tai, kas yra daroma, visiškai prieštarauja vietinių gyventojų interesams, nes po Malagrota savartino uh, už, uždarimo atrodo, kad kalba sukasi apie dar didesnį aplinkos taršą, nes gyventojai mane, kad uždarius Malagrotos savartyną bus galvojama apie tai, kaip e, bus e, e, gerinama padėtis visame, visoje toje vietovėje, tuo tarpu matome, kad iš esmės yra einama visiškai priešinga linkme. Aš manau, kad e, turime padėkoti mūsų komitetui, kuris e, labai atidžiai stebėjo padėtį ir atliko labai vertingą darbą. Tas darbas tikrai labai teigiamai vertinamas e, piliečių, tų vietovių gyventojų. Uh, tuo būdu e, čia ir peticijų komitetas, ir parlamentas nuveikė labai naudingą darbą. Dėkoju, e, ponė Andželylį, dabar žodis kolegai Buštinaru. Distinși colegi, o primă constatare... Ačiū pirmininkė, kolegos, pirmas pastebėjimas. Komisijos, pe, peticijų komiteto sprendimas siūsti dar vieną delegaciją į Italiją buvo geras sprendimas Šis sprendimas rėmėsi vis dar nerima keliančiais įvykiais Italijoje. Ir šiandien išgirsta informacija patvirtina, kad šis sprendimas yra geras. Požiūris yra sąžiningas ir pagrystas. Ir visi dalyvavę šiame vizite laikosi tokios pačios nuomonės tiek iš mūsų pusės, tiek iš italų pusės. Taigi turime pasidžiaugti, kad jis buvo toks, toks sėkmingas, nors diskusijos vykusios jo metu buvo tikrai kartais gana įtemptos. Antra. Noriu pabrėžti, kad šis atvejs yra be galo sudėtingas Nepamirškime, kad čia, kalbame, kad čia nekalbame apie ES išorės teritorijas. Čia jau kalbame apie ES steigėją, valstybę narę. Ir šiam, šioje valstybė narėje dar kartą, pakartotinai lankydamasi, delegacija konstatavo, kad sistematiškai uh, E, tiek nacionaliniai, tiek Europos teisės aktai yra pažeidinėjami šioje srityje. Ir be abejo, tai kelia nerimą Europos piliečiams. Bet reikia, kad galų gale būtų pastumėtos į veiksmus ir vietos institucijos, kad išspręstų šią problemą. Trečia reikia konstatuoti, kad e, Visą tai vyksta ne valstybėje narėje, kuriai trūksta įvairiausių išteklių, technologinių, finansinių. Ne. Tai vyksta vienoje iš didelių, turtingų šalių, kurioje daug pramoninio ir technologinio potencialo. Iš kurgi man kyla toks nerimas? Iš, iš kur aš taip nerimauju? Aš esu didelis Italijos draugas bet esu šokiruotas matydamas tokią realybę. Galbūt jūs irgi esate girdėję apie, apie tokį filmą, kuris vadinasi Šokiruojantį Aziją. Tikrai nesikėjau, kad panašias senas pamatysiu ir Italijoje. Ketvirta. Džiaugiuosi išklausęs visus pasisakysiuosius tiek e, tikruosius, tiek pakaitinius narius, nes e, tai leidžia spręsti, kad mums pavyks parengti išsamų pranešimą ir galbūt surasti sprendimą šiai netoleruotinai problemai. Tikiu, kad, kad, tikiuosi, kad šis pranešimas galų gale leis aiškiai nustatyti, kur yra kieno atsakomybė, numatyti veiksmų planą ir taip pat terminus Taip pat, e, e, taip pat e, Europos komisija bendradarbiaudama su vietos institucijomis turi kažkaip išspręsti šią neprimtiną situaciją. Ir taip pat norėčiau priminti, išsakyti dar vieną manerimą kelinti dalykį. Ši atliekų tvarkymo problema kartais persikelia į kitas šalis Rumunijos žiniasklaidos teikiama informacija patvirtina tai, kad Italijos atlikos būna eksportuojamos. Ir Rumunijos spauda informuoja, kad dažnai Italijos mafija dalyvauja tokiuose pervežimuose. Ir norėčiau paprašyti tiek mūsų komiteto, tiek Europos komisijos ir kitos institucijos kovojančios organizuotų nusikalstamumu atidžiai sektų šią situaciją, kadangi Europos situacijai, Europos, atsiprašau, sąjungai tikrai nereikia tokio kabutėse atliekų valdymo, kuris e, tarnauja vienų interesams, o kitiems kenkia. Dabar suteikiu žodį komisijos atstovui, o paskui poniai Auken. Domnul Kodescu. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinia, Europos komisija taip pat didelį nerimą kelia Italijoje aktuali problema e, atliekų tvarkymas. Todėl yra dabar prieš Italiją pateikta byla dėl pažeidimų. Ir taip pat yra e, vykdomi nauji bandomieji projektai. Mes puikiai bendradarbiaujame su Italijos valdžios institucijomis, ypač centriniu lygmeniu. Teisingai buvo pastebėta, kad yra e, vietinio ligmens, regioninio ligmens institucijos turi daug kompetencijos. Tačiau vienintelė problema yra įgyvendinimas. Kalbant apie nelegalius savartynus, kurie buvo paminėti, žinome, kad e, byla yra smarkiai įsisenėjusi, komisija nusprendė antrą kartą kreiptis į teismą ir prašyti išieškoti um, baudas. Šita byla tikrai sena, buvo padaryta daug pažangos, buvo sumažinta nelegalių savartynų pagal informaciją, kurią gavo komisija, tačiau ši problema taip paplitusi, ji yra aktuali daugeliu Italijos regionų, todėl komisija ėmėsi ir pateikė šią e, šį ieškinį. Yra dar vienas pažeidimas įsisenėjęs susijęs su kampanijos regionu, tai yra Teisingumo teismo sprendimas buvo priimtas prieš porą metų ir teismas nusprendė, kad Italija pažeidė Europos teisę. Tai yra atliekų pagrindų direktyva. Ir tai e, kelia grėsmę žmonių sveikatai Italijoje bei aplinkai. Mes stebime situaciją, buvo šiek tiek pasistumėta į priekį, tačiau mes šiuo metu metu tyriame, ar pakankama ta pažanga. Ar grėsmė sveikatai yra e, trumpalaikėje perspektyvoje kontroliuojama, o vidutinės trukmės perspektyvoje e, mes turėsime turėti e, atliekų tvarkymo tinklą kampanijoje. Dėl malagrotos klausimo. Žinote, kad komisija Italijai nusintė pagristą nuomonę birželio mėnesį apie tai, kad e, tinkamai nėra e, tvarkomos aplinkos. Ir šis klausimas yra horizontalus, jis neapsiribuo tik malagrota. Gavome atsakymą iš Italijos rūpiučio mėnesį, mes jį dabar nagrinėjame ir kiti mūsų veiksmai bus priklausomi nuo to atsakymo. Tačiau mums visgi didelį nerimą kelia malagrotos klausimas ir buvo pasakyta, kad e, ten yra didžiulis savartynas ir jis netrukus turėtų būti uždarytas. Įdomu komisijai, kas bus su uh, kitais savartynais, kokie bus priimti sprendimai dėl atliekų tvarkymo. Turiu pabrėžti, kad yra sprendimų priimtų ir valdžios institucijos yra numačiusios vietas, kur tie sprendimai bus įgyvendinti, komisija negali nume, primesti šitų sprendimų. Jie turi atitikti ES teisės aktus. Mes diskutuojame su Italijos institucijomis ir jos e, nurodė, kad svarbu, jog būtų priimti ir tolesni sprendimai dėl malagrotos, kad e, galima būtų įgyvendinti teis, Europos teisės aktus. Pavyzdžiui, turi būti atliktas tinkamas poveikio aplinkai vertinimas, e, turi būti vykdomos konsultacijos. Mes taip pat e, stebime atliekų tvarkymą Lacijo. Buvo pateikta pažeidimo procedūra, tačiau nutraukta, nes Italija prieėmė atliekų tvarkymo planą. Atrodo, kad priemonės egzistuoja, tačiau reikia dar ir įgyvendinti šitos planus, o tai yra sunkiau. Taigi nesigilinsiu į tai, tik noriu pabrėžti, kad komisija labai atidžiai stebi situaciją. Komisarui įdomu, kaip pasistumėta į priekį ir komisija imsis reikiamų veiksmų, jeigu to prireiks. Aukanum permica va čia ir. Pone Aukan. Norėčiau trumpai kai ką E, leisti Jums pridurti, bet tik tai trumpai, nes e, mūsų laukia koordinatorių posėdis. Stengsiuos kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Pirmiausia, dėkoju Italijos kolegoms už pasisakymus. Labai gerai, kad ir jūs dalyvavote e, vizite, per vizitą. Ir mes nusprendėme, kad O džiugu, kad oficiali delegacija susidėjo ne iš, e, iš, iš kelių valstybių narių. E, žinome, kad ir piliečiai e, yra konflikto šalis ir kai ES tampa pašaliečių, tai žmonės jaučiasi, kad su jais elgiamasi tinkamai. Mūsų kolegos iš Italijos na, dalyvavo vizite, dalyvavo posėdžiuose Romoje ir tai buvo labai geras signalas ir manau, kad taip ir turėtume toliau dirbti per savo um, tyriamuosius vizitus. Norėčiau pateikti konkretų komentarą. Būtina užtikrinti, e, kad italai elgtųsi kitaip, ne tada, kai jau e, šiukšlių krūvos krenta žmonėms ant galvų, kurti reikia teisės aktus ir sakyti, e, kad te, su, dabar sukūrė tokius įstatymus, kurie uh, išgelbės žmonės iš tos situacijos. Na, tai neturi būti uh, daroma skubos tvarka. Negalima ignoruoti ES teisės aktus, e, argumentuojant, kad susidarė e, nedėliotina situacija. Ir dar porą dalykų dėl to, ką Viktas sakė dėl atliekų eksportavimo. Na, Yra daug, daug aspektų su to susijusių. Taip, e, transportuoti atliekas yra e, palanku mafijai. Ir jeigu mes į tai gilintumėtis, e, tai pamatytume, kad Šiaurės Italijos pramonė naudojasi mafijos paslaugomis, kurios šalina jų atliekas, užuot to užuot mokant tuos mokesčius, kuriuos jie turi mokėti. Kalbant apie Neapolį, kai kurios atliekos buvo išsiųstos į Niderlandų sudeginimui, galbūt tai gera strategija, užuot didinant e, Neapolio deginimo e, e, pajėgumus. Tai nebūtų tinkamas metodas jie turėtų remtis atliekų direktyva ir sukurti struktūras, E, didinančias e, perdirbimo, atlikų perdirbimo, e, pakartotinio panaudojimo pajėgumus. Sakiau, galbūt tas modelis būtų naudingas, tačiau yra tokios šalis kaip Niderlandai ir Danija, kurioms būtų naudinga imti viską deginti. Deginti viską, ką gauname iš kitų šalių. mes neturėtume dabar tik tais pirštų rodyti į Italiją ir mafiją. Mes turime nepamiršti, kad ir Šiaurės Europoje yra tam tikrų vietovių, kur buvo susidurta su problema. Na ir dar šiek tiek apie pinigus norėčiau pakalbėti. Kai susitikome, visada, kai susitikdavome su italais, jie prašė pinigų. Laimiai komisija uh, pasakė, kad pirmiausia pateikite mums patikimus planus. Nes iš tikrųjų daugelis dalykų, kuriuos mes matėme, buvo tik tai fantazija. Tačiau Neapolėje pamatėme kai kas nebuvo fantazija. Ir regionas pateikė man dar tikrai informacijos, kuri tikrai nebuvo fantazija. Ir aš žinau, kad e, Italija privalo e, paskirstyti pinigus, kai juos gaus. Visgi manau, kad turime į pranešimą įrašyti, kad tose srityse, kur imamasi teigiamų žingsnių, reiktų e, šituos žingsnius paremti finansiškai tam, kad iš tikrųjų tie teigiami planai būtų įgyvendinti. Taigi norėčiau, kad įtrauktumėte tai į pranešimą, nes mes matome, jog kai kuriuose vietose tikrai pasistumėta į priekį. Labai ačiū. E, prašyčiau, ponė Milano, trumpai pasakyti. Noriu tik tai pateikti klausimą ir pastebėjimą komisijai. Liepos mėnesį vyko klausimai dėl kito atvejo, dėl Korkolė, Lacijoje e, atvejo. Ir komisija E, pažadėjo pateikti pranešimą šituo e, klausimu, ataskaitą šito klausimu. Aš norėčiau paklausti, e, kokioje dabar stadijoje tos ataskaitos rengimas ir tai turėtume įrašyti į protokolą, todėl kad mes manėme, kad tai bus jau parengta rūpjūčio mėnesį ir laukiame, kad komisija pateiktų, atsiųstų mums tą ataskaitą peticijų komitetui. Tad norime žinoti, kada bus parengta ta ataskaita. Ir taip pat norėčiau e, paklausti, kada bus procedūra baigta dėl e, Lacijos. Jeigu tas planas, apie kurį mes e, kalbame, yra dabar kvestionuojamas ir apie tai mes kalbam šiandien. Ir jeigu tame plane yra numatyta mechaninis ir biologinis ir, ir, įrenginys, nes tai yra susijęs su visomis problemomis, apie kuriuos mes kalbame. Tad norėčiau paklausti, kiek galima pasitikėti tuo e, planu. Ir piliečiai ir institucijos dabar kritikuoja labai daug dalykų ir nenorėčiau, kad komisijos laikysena būtų pernelyg nuolaidi šituo klausimu. Pone Andželylį, aš e, taip pat norėčiau pridėti vieną klausimą komisijai. Man atrodo, kad e, komisija pabrėžė eilinį kartą, kad yra be galo svarbu, kad e, sprendimus priimant dalyvautų ir patys piliečiai. Ar e, komisija užtikrins piliečiams galimybę būtent dalyvauti tame sprendimo prieimimo procese, atsižvelgiant e, į jų poziciją dėl Monte del Ortačio e, uždarimo ir galvojant apie ateitį, ar vis dėlto tokia teisė piliečiams nebus užtikrinta. Dėkoju, ponė Andželylį. Dabar padarysime dviejų minučių pertrauką, o paskui vyks uždaras koordinatorių posėdis